technika yra paruošta, atrodo, kad ji yra paruošta, tai manau, kad mes pradėsime ir pradėsime būtent nuo pono Mendes video žinios, video pranešimo, paskui tiksiu žodį kitiems kalbėtojams. The initiative of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament. Labadiena, aš norėčiau pasveikinti visus e, parlamento narius, e, surengus šį klausimą, kuris vyksta po kovo 27 dienos E, klausimo, kad apžvelgtume žingsnius, kurių imasi Europos valstybės nacionalinių lygių siekiant, kad parlamento rezoliucijos būtų įgyvendinamos. Man labai malonu dalyvauti šiame svarbiame klausime ir norėčiau padėkoti visiems organizatoriams, kad mano žinutė būtų perdota. Taigi tokia ypatingų perdavimų ir neteisėto sulaikymo praktika reiškia, kad sulaikytasis yra perdodamas iš vienos valstybės kitai, netaikant jokios tarptautinės ar nacionalinės teisinės procedūros. Iš esmės tokia praktika buvo tyriama keliose studijose, kurias pradėjo tarptautinės ir regioninės žmogaus teisų organizacijos E, būtent žmogaus teisų kovojant su terorizmu kontekste, kovos prieš kankinimus ir kitą žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį kontekste. Daugybė jungtinių tautų organizacijų per pastarosius metus stipriai kritikavo tokių ypatingų perdavimų praktiką, teikdamas, kad tai yra rimtas ir aiškus tarptautinės teisės pažeidimas esama tarptautinės teisinės sistemos, kuri yra taikoma slaptiems sulaikymams kovos prieš terorizmą po rugsėjo 11 dienos kontekste, kuriame kalbama apie valstybių atsakomybę, įsitraukiant ir bendrininkaujant, vykdant tokią veiklą. Junknės tautos atliko bendrą tyrimą dėl globalios praktikos susijusios su slaptuoju sulaikymu. Studijos tyrimai Rezultatai buvo pristatyti e, žmogaus teisų tarybos 14 sesijoje vykusioje 2010 m. birželio mėnesį. E, buvo pasakyta, kad e, slaptas sulaikimas kovojant su terorizmu buvo plačiai paplitęs, bet to jis dar padažnėjo prisidengiant kova prieš terorizmą. Ataskaitoje taip pat sakoma, kad žvalgybinės organizacijos veikia teisėme vakume, e, netaikant jokios teisės arba viešai prieinamos teisės reglamentuojančios jų veiksmus. Tokiose situacijose nesama jokios priežiūros arba atskaitingumo mechanizmų. E, tyrimo ekspertai pasakė, kad beveik ne vienu pastarojo metų atveju nebuvo atlikta jokių teisinių tyrimų siekiant išsiaiškinti kaltinimus dėl slaptų sulaikymų ir beveik niekas nebuvo patrauktas atsakomybę. Daugybė aukų apskritai nesulaukė jokios kompensacijos, rehabilitacijos ar kitokių veiksmų. Ekspertai kreipėsi į valstybės nares siekiant įsteigti nepriklausomas institucijas, kurios tirtų e, kaltinimus susijusius su slaptu sulaikymu arba ypatingaisiais perdavimais. Taip pat yra raginama patraukti kaltininkus atsakomybę. Taip pat būtina rūpintis aukomis ir užtikrinti joms kompensaciją. Valstybės e, turi pateikti atsakymus dėl priemonių, kurių buvo imtasi siekiant išsiaiškinti kaltinimus, apie kuriuos kalbama bendrame tyrime. E, balandžio ketvirtai dienai mes buvome gavome, gavę tik devynis atsakymus, tris iš jų gavome iš ES valstybių narių. Taigi norėčiau pasinaudoti šią progą ir paskatinti kitas šešias ES valstybės narės, į kurias mes kreipiamės pateikti savo atsakymus. E, ne, ne vienu klausimu esu bendradarbiavęs su Junktinių tautų vyriausybė, E, ypač dėl reikalavimų ir prašymų apsilankyti Guantanamo kalėjime, dėl tyrimų rezultatų paviešinimo ir dėl juodųjų vietų ir teritorijų bei bendrininkavimo veiklos vykdant ypatingosius perdavimus. Ir galiu pasakyti, kad bendradarbiaujama su vyriausybė e, gera valia. Europos parlamento pastangos patraukti atsakomybę Europos pareigūnus už bet kokį bendrininkavimą vykdant šią veiklą dėje juda pernelyg lietai. Daugumoje atveju parlamentinė komisija arba tarp ministerinės darbo grupės buvo įsteigtos tokiems atvejams tirti. E, greta yra vykdomi ir teisminio pobūdžio tyrimai tačiau rezultatai nei patvirtina, nei paneigia tokių kaltinimų egzistavimą. Dabar galėčiau perėti prie kito savo pasisakymo punkto, tai yra atskaitomybės už kankinimus, kuomet tai yra susijęs su perdavimu ir slaptu sulaikymu. E, siekiant užtikrinti atskaitingumą ir kovą su nebaudžiamumu, mums reikia laikytis konvencijos prieš kankinimą 12 straipsnio. Dažnai aukos nežino, apie skundų teikimo mechanizmus aukoms ir nukentėjusiems stinga pasitikėjimo ir tikėjimo, kad jų skundai bus veiksmingai nagrinėjami. Arba aukos tiesiog bijo teikti savo skundus dėl tam tikrų veiksmų, kurių galimtis valdžios institucijos. Taigi aš norėčiau paminėti konvencijos prieš smurt, smurtą ir kankinimus 12 ir 13 straipsnių svarbą. Iš tiesų, kalbant apie tokio pobūdžio tyrimus, įrodinėjimo našta gula ant valstybės e, pečių. Ir bet kokios procedūrinės taisyklės, kurios riboja teisę į kompensaciją, turi siekti teisėto tikslo, turi būti proporcinga tam tikslui ir turi numatyti mažiausiai ribojančias priemonės. Valstybė niekuomet negali prisidėti prie e, žmogaus teisų pažeidimų. Mano pastaroji ataskaita žmogaus teisų tarybai didžiausia dėmesį skyrė tyrimo komisijoms, uh, kurios gali būti e, stiprus ir lankstus įrankis, padėsintis valstybėms vykdyti teisinės prievalės, tirti ir patraukti atsakomybę už kankinimus ir kitokio pobūdžio netinkamą elgesį, taip pat numatyti kompensacijas aukoms. E, kelios tyrimo komisijos buvo sudarytos pastebėjus bendrininkavimą vykdant e, kankinimo veiklą po teroristinių išpolių rugsėjo 11 dieną. Dvi tokios tyrimo komisijos e, yra Junktinės karalystės e, sulaikytojų tyrimo komisija ir Kanados tyrimo komisija, kuri tyria atvejus susijusius su Kanados pareigūnų veiksmais. Aš taip pat žinau apie Lenkijos žiniasklaidos neseną pranešimą apie prokurorus, kuriems patikti kaltinimai dėl buvusio Lenkijos žvalgybos tarnybos vadovo pagalbos kurti CŽV kalėjimus Alkaidai tariamiesiams Lenkijoje. Tačiau tokia informacija, mano žiniomis, nėra patvirtinta. Kai dėl rekomendacijų dėl ateities ir būsimos politikos, įskaitant bendradarbiavimą su valstybėmis įtariamomis kankinimu, Norėčiau pabrėžti, kad neteisėto sulaikymo praktika valstybėse tomis aplinkybėmis, kai kyla kankinimo rizika gaunančioje valstybėje, gali prilygti valstybės prievolės e, pažeidim, pažeidimui. Ir čia kalba eina apie prievolę ir prievolę būtinybę neperduoti žmogaus kitai valstybei, kuomet esama pagrin, pagrysto pagrindo tikėti, kad asmuo susidurs su grėsme kankinimo. E, be to, man kelia nerima ir tai, kad valstybės nuolat gauna ir pasikliauna informaciją arba žvalgybinio pobūdžio informaciją arba teisinio pobūdžio informacija, kurių šaltinis kelia realią grėsmę išsiaiškinti e, kankinimų ir neteisėto elgesio pagrindus. Tokios informacijos gavimas ir pasikliavimas jie iš trečiųjų šalty, š, e, valstybių gali pakenkti E, tyrimams ir siekiui išrauti su šaknimis kankinimus ir kitą netinkamą elgesį. Todėl e, norėčiau čia pabrėžti 15 e, konvencijos prieš kankinimus straipsnį, kuriame yra kalbama apie išskirtinę arba išimtinę teisę. Valstybės turėtų labai rimtai pagalvoti apie 15 straipsnio taikymo išplėtimą ir pritaikyti jį ne tik žvalgybiniai informacijai, bet ir vykdomojo pobūdžio sprendimams. Galiausiai klausimai, kuriuos mes aptarinėjame, yra ne tik akademinio, bet ir teisinio pobūdžio. Jie yra susijęs su žmogaus orumu ir teisybės ir teisingumo siekiu. Jie yra susijęs su tuo, kas mes esame ir ką mes gerbėme. E, mes negalime ignoruoti baisių ir siaubingų nusikaltimų, kuriuos atlieka kiti, ypatingai teroristinio pobūdžio nusikaltimų. E, nepaisant to, mes negalime nustumti į šalį tarptautinės žmogaus teisų sistemos. Ir turime suprasti, kokia svarbi yra teisės viršenybė ir kova su nebaudžiamumu. Ačiū. Pirmininkė. Dėkoju už šį pranešimą, labai išsamų pranešimą ir labai naudingas rekomendacijas. Aš manau, kad sekretariatas galės jums išplatinti šios vaizdo žinutės kopijas. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Koelių kuris anksčiau buvo komiteto pirmininku, o dabar norėčiau suteikti žodį Benui Emersonui. Jis yra Junktinių tautų specialusis pranešėjas dėl žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu. Prašom. It's uh, my pleasure uh, to participate in this. Man labai malonu dalyvauti šios, šiame svarbiame klausime. Norėčiau padėkoti žmogaus teisų pakomitečiui už kvietimą. Uh, Kolega Juan Mendes jau minėjo, kad 2010 metais buvo pradėtos keturios e, specialios procedūros žmogaus e, teisų taryboje jungtinių tautų suteikti įgaliojimai specialiam pranešėjai e, dėl žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos pranešėjų kovai su kankinimais, taip pat <clears throat> darbo grupė dėl slaptų perdavimų. Buvo pradėta strateginė studija renkti dėl kovos su, su e, terorizmu 2010 birželio mėnesį buvo pradėti tie, e, buvo paskelbta ataskaita, tačiau nebuvo imtas jokių specialių veiksmų. E, ataskaitoje kalbama apie tuziną valstybių iš įvairių dem, e, geografinių regionų, dalyvavusių slapto perdavimų sulaikymo praktikoje, kovant su terorizmu. Tačiau e, tyrimė pateikiami taip pat pavyzdžiai dėl plačiai paplitusio slapto perdavimo ir nebaudžiamumo. <clears throat> Ataskaitoje kalbama apie sulaikytų asmenų kankinimą ir mm, baudi, <clears throat> baudinimą, prisidengiant kovą su terorizmu ir e, aukų teisų neturėjimą e, apskūsti šių veiksmų. Žmogaus teisų tarybai buvo tyrimo išvados pristatytos ir buvo e, pabrėžta, kad veiksmuose dalyvavusios valstybės turėtų pradėti tyrimus, e, siekiant patvirtinti ir paneigti teikiamus kaltinimus. Todėl ir buvo e, keturi įgalioti pareigūnai mm, e, <clears throat> turi galioti pareigūnai išsiuntė laiškus 15 valstybių, 9 ES narėms, siekdami gauti informaciją apie tai, kokiu pastarosios imasi priemonių kad atliktų atitinkamą tyrimą dėl pateikiamų kaltinimų, siekiant viską ištirti, remintis tarptautinėmis žmogaus teisų normomis ir standartais ir atsižvelgiant ir pateiktas rekomendacijas. Kolega Juan Mendes ką tik minėjo, kad kol kas gavome atsakymus iš 59 paklausimų, tik e, į 59 paklausimus gavome tik 9 atsakymus ir iš 9 ES valstybių atsakė, sureagavo tik 3. Noriu pasinaudoti progą ir e, energingai paraginti šešias likusias ES valstybės, į kurias kreipiamės, suteikti mums e, plataus e, masto, tiksliau, išsamius atsakymus. Šiandien noriu kalbėti apie sisteminius aspektus e, susijusius su slapto perdavimo ir sulaikymo atvejais, atsižvelgiant į tai, kad už rimtus žmogaus teisų pažeidimus <clears throat> vis dar e, nėra deramai baudžiama. Aš stengsiuosi baigti savo pirmtako profesorių Šainino pradėtą veiklą dėl teigiamos e, patirties taikant e, e, pagarbos žmogaus teisėms priemonės žvalgybos tarnybų veikloje ir dėl šių agentūrų arba tarnybų demokratinės priežiūros. Norėčiau pradėti nuo to, kad žvalgybos tarnybos atlieka svarbu vaidmenį užtikrinant valstybės ir jos gyventojų saugumą bei kylančias terorizmo grėsmės. Jų e, pagrindinė prievalė pagal šeštąjį tarp, tarptautinė, tarptautinės konvencijos straipsnį e, yra užsaugot, užtikrinti e, visų asmenų pagrindinės teisės, taip pat ir teisė į gyvybę. <clears throat> Todėl žvalgybos tarnybos turėtų su kitomis tarnybomis kartu siekti e, apsaugoti pagrindinės žmogaus teisės. Antra vertus, žvalgybos tarnybos dalyvauja ir uh, uh, teisės aktų vykdymo užtikrinimo veikloje. Uh, pasitelkiant vieną vertus policijos struktūras, kitą vertus slaptasias uh, saugumo tarnybas. Ir ypač e, vertinant kaltinimus teroristinė veikla, tai yra vienas svarbiausių argumentų, kurio remiantis e, reikėtų e, sėti tarpusio žvalgybos tarnybų ir teisėtvarkos struktūrų veiklos. Žvalgybos tarnybų galios dalyvauti teisėtvarkos e, veikloje <clears throat> gali būti e, užtikrinamos arba leidžiamos tik tai kovojant su kriminaliniais nusikaltimais. Tačiau žvalgybos arba slaptosios tarnybos neturėtų teisės apriboti asmenų laisvės siekiant rinkti atitinkamus e, kovos su terorizmu duomenys. Per pastarosius dešimt metų jos tokia veikla galėjo verstis. Reikia lygiai taip pat e, skaidriai kontroliuoti e, slaptųjų tarnybų veiklą, kaip ir kitų teisės saugos institucijų, e, ypač siekiant užkirsti kelią neteisėtam laisvės apribojimui ar atimimui šios tarnybos pagal nacionalinę teisę e, neturėtų turėti galimybės e, patalpinti su suimtų asmenų laisvės atėmimo įstaigas. Turint omenyje, kad slaptosios tarnybos vykdo savo veiklą slaptai, jų negali kontroliuoti e, e, laisva nepriklausoma žiniasklaida arba kitos priežiūros institucijos. Todėl saugumo tarnybas privalu kontroliuoti e, pasitelkiant kelių kontroliuojančių institucijų struktūrą. Viena iš šios struktūros dalių turi sudaryti uh, E, civilinė institucija e, kontroliuojanti, taip pat vykdomoji valdžia. Taip būtų užtikrintas e, tikrasis valdžių pasidalymas atliekančius svarbės priežiūros funkcijas ir ta nepriklausoma žvalgybos tarnybų priežiūros institucija užtikrintų, kad žvalgybos tarnybos, laptosios tarnybos laikytųsi nacionalinės teisės bei tarptautinės e, žmogaus teisės nuostatų. Todėl, naudodamasis progą, noriu pareikšti savo apgailestavimą e, dėl nelauktos ir e, nuvil, nelaukto ir nuvilinčio JAV teismo sprendimo kuriuo <clears throat> e, atsisakoma suteikti informaciją e, arba atsakymą Junktinės karalystės parlamento visų frakcijų pateiktą paklausimą dėl slapto perdavimo ir sulaikymo praktikos atveju. Šis teismo sprendimas yra nuvilintis e, nes tokiu būdu e, visos e, Junktinės karalystės parlamento politinės partijos negali e, vykdyti savo veiklos ir šis atsisakymas suteikti informaciją yra grindžiamas visiškai netinkamais teisės aktais. <clears throat> bandant e, e, visiškai neteisingai interpretuoti Junktinės karalystės e, valdžių pasidalėjimo struktūrą. Labai svarbu, kad nuslaptųjų tarnybų nukentėję asmenys galėtų apskūsti jų atžvilgių vykdytus veiksmus teismui arba kitai priežiūros institucijos mm institucijos, kurios e, svarstytų e, šios skundus, e, privalo būti visiškai nepriklausomos nei nuo vykdomosios valdžios, nei nuo, <clears throat> tiek nuo vykdomosios valdžios, tiek nuo slaptųjų tarnybų. Skundus teikiantis asmenys privalo turėti teisę pasinaudoti e, teismų e, pagalbą ir gauti kompensaciją už jo atžvilgių vykdytus nederamus veiksmus. Dėl skirtingos teismų jurisdikcijos padidėjo grėsmė, kad e, pasitelkus nelegales priemonės iš sulaikytos menų gali būti gaunama reikiamą informaciją ir panaudojant taip pat ir kankinimus. Valstybės siekdamos nubausti e, asmenys už teroristinę veiklą privalo garantuoti, kad e, būtų laikomasi tarptautinius žmogaus teisės nuostatų ir atitinkamų teisės aktų susijusių su slaptųjų tarnybų bendradarbiavimu. Prieš imdamasis bet kokių veiksmų slaptosios e, tarnybos e, privalo įvertinti bendruosius e, žmogaus teisų aspektus, priežiūros mechanizmai yra labai svarbus priimant atitinkamus sprendimus dėl bausmių skirimo asmenys įtariami terorizmu turi būti teisiami įprastiniuose baudžiamosiuose teismuose, bylos svarstymas turi būti viešas, grindžiamas e, žmogaus e, teisų procedūrinėmis nuostatomis mm. Deja turime konstatuoti, kad yra piknaudžiaujama slaptųjų tarnybų statusu, įslaptintas informacijos statusu, nekalbama apie tai, kad parodymai yra išgaunami pasitelkiant nelegalės priemonės, ar jos būtų taikomos šalies viduje ar užsieniai, skaitant ir kankinimus. Taip pat neužtikrinama teisė į teisė laisvai pasirinkti advokatą terorizmo veiklą įtariamiems asmenims. Ir tai yra e, tik tai keli pavyzdžiai e, tų teisinių trūkumų, kuriuos mes konstatavome. Taip pat e, iškart po sulaikymo yra neužtikrinamas deramas elgesys su sulaikytais asmenimis. Dar keli žodžiai apie prevenciją. E, kova su terorizmu politika vykdant prevenciją, prevenciją reikia skirti daugiausiai dėmesio. Valstybėms tenka tinkama atsakomybė už prevencinių priemonių įgyvendinimą. Pagal šeštąjį e, Tartautinės konvencijos straipsnį vyriausybės e, privalo ne tik taik, taikydamasis priemonės kovoti su terorizmu, tačiau kaip ir Junktinių tautų parlamentinė asamblėja pripažino labai akivaizdžiai turi kovoti su terorizmo priežastimis. Ten kalbama apie tarptautinės kovos terorizmų strategijos pirmąjį ramstį ir jame numatomos priemonės, pagal kurias valstybės narės bendrų sutarimų e, turi šias priemonės e, taikyti. E, humaniškai elgdamosis su terorizmo aukomis vengdamos etinės e, lyginės diskriminacijos, politinės atskirties, e, socialinio ekonominio marginalizavimo ir užtikrindamos e, tinkamą valdyseną. Tinkamą valdyseną. Piknodžiavimas žmogaus teisėmis kovojant su terorizmu dažnai prisidėjo prie to, kad prisideda prie to, kad žmonės priima neteisingus sprendimus ir imasi teroristinės veiklos įvairiose pasaulio vietose žmogaus, <clears throat> piknodžiavimas žmogaus teisėmis arba žmogaus teisų pažeidinėjimas tik tai skatina teroristinę veiklą. Ir valstybės ne tik dėl savo teisinių įsipareigojimų turi laikyti žmogaus e, teisų ir jas gerbti, e, E, taip pat ir siekdamos e, užkirsti kelią teroristiniai e, veiklai bei atimdamos atitinkamus argumentus iš tų žmonių, kurie skatina kitus asmenys imtis teroristinės veiklos. Pirmininkė, ačiū pana Emersonui už jo išsames rekomendacijas, taip pat ir dėl to, kokiu veiksmu turėtume imtis slaptųjų tarnybų. Ačiū vis teiksiu žodį ponui Stabarokui. E, pasauliniam kovos su kankinimais organizacijos generaliniam sekretoriui. Dėkoju ir dėkoju, kad įtraukėte šią temą į savo diskusijas, nes mano, e, mano patirtis yra tokia, kad dažnai šis klausimas yra nepakankamai vertinamas. Dažnai e, būna liečiami kiti klausimai ir nekalbama apie slaptą perdavimą ir taip pat nekalbama apie tai, kaip galima ištaisyti tą padaryti, padarytą žalą. E, pastaruoju metu galima pamatyti tam tikros pažangos, ypač jungtinių tautų ligmenyje, tačiau manau, kad išliko trys pagrindiniai iššūkiai, kurie yra susiję su uh, E, patirtimi dėl slapto perdavimo ir sulaikymo. Visų pirma, tai yra atskaitomumas. E, kalbant apie slaptus sulaikymus, mes matome, kad nėra jokios atskaitomybės. Ir tai yra didžiausia problema. Toliau kitas e, svarbus dalykas yra e, testinumas taikant e, teisės aktus. Ir gerinant e, mūsų saugumo aplinką. Manau, kad į šios klausimus dar iki šiol nesame atsakę. Norėčiau kalbėti, pradėti kalbėti apie JAV, nes tie slapti sulaikymai ir perdavimai yra dažnai susiję su JAF administracija. Mes matome, kad Obamos administracija ėmėsi tokių teigiamų e, žingsnių ir, e, ir netgi yra apie, apie slaptus sulaikymus kalbama į, į JAF teisės aktuose, ypač apie žudimus be e, kažkokio konkretaus pagrindimo ir konkretaus kaltinimo. Ir tai yra susiję su teisinė e, koncepcija. Ir dažnai e, aukų liudijimai e, sako, kad yra labai daug e, visokių atvejų, kuomet yra daroma viskas, kad būtų užkirstas kelias tų aukų liudimų išklausimui. Ir, ir neleidžiama trečiosioms šalims įsijungti į tyrimus. Taigi mes turime siekti, kad būtų siekiama e, kriminalinio baudžiamojo persekėjimo, kalbant apie kai, kurio, kai kurios e, kankinimų taikymus. Ir svarbiausia yra kalbėti ne tik apie kankinimų uždraudimą, bet taip pat ir atitinkamą kankinimų vertinimą ir jų vertinimo įtraukimą į teisės sistemą. Ir pagrindinė žinia, kurią turėtumėte pasiūsti savo pranešimu, yra tai, kad jūs turėtumėte daryti spaudimą JAV, kad būtų vykdomi nepriklausomi kankinimų tyrimai. Tačiau be to taip pat reikia kalbėti ir apie tarptautinį bendradarbiavimą. Tai yra labai svarbus klausimas, jį palėtė ir ponas Emerson, ypač kalbant apie slaptųjų tarnybų bendradarbiavimą ir atsižvelgiant į tai, kas įvyko po, po rugsėjo 11-osios. Ehm, ir po rugsėjo 11-osios iš tiesų tarsi pasikeitė E, tas tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje ir, ir jo vertinimas. Nekartosiu to, ką minėjo ponas Emerson dėl slaptųjų žvalgybų bendradarbiavimo ir to, kas buvo pasakyta Libė komiteto e, klausimuose, tačiau norėčiau pridėti vieną papildomą komentarą dėl e, tų valstybių, kurios kurios atsisako bendradarbiauti. Visų pirma, mes turime atsakyti į klausimą, kaip e, tam tikrų ES valstybių narių vyriausybės buvo susijusios e, su tam tikros veiklos vykdymu ir kaip taip ir taip pat, kadangi dabar kai kurios tos e, valstybės išgyvena pereinamai laikotarpį, būtent e, jos turėtų kalbėti apie aišku atskirimą žvalgybos, žvalgybos e, įgaliojimų ir teisės viršenybės. Ir iš tiesų mes matome kai kurių pavyzdžių. E, už ES ribų, ribų, kai slaptosios e, tarnybos tarsi perima e, teisės e, funkciją, teisinės valstybės funkciją. Todėl yra labai svarbu e, bendradarbiauti. Tarptautinių e, lygmenių taip pat reikia pabrėžti ir slaptųjų tarnybų e, bendradarbiavimą, tačiau kuomet mes kalbame apie kankinimus, apie slaptus e, sulaikimus, tai, tai tuomet turime e, atsižvelgti į tokį įvairių normų ir standartų, kurie yra taikomi skirtingų valstybių slaptosiuose tarnybose e, disbalansą. Taigi manau, kad yra labai svarbu prisiminti ne tik tai, ką sakė ponas Mendesas, bet taip pat ir tai, ką sakė ankstesnis specialusis pranešėjas terorizmo klausimams, kad e, kad e, jeigu valstybė atsisako teikti informaciją apie bendradarbiavimą dėl slapto perdavimo ir sulaikymo, tai tuomet ją galima kaltinti e, bendradarbiavimu vykdant tą nusikalstamą veiką. manau, kad jūsų komitetas galėtų prisidėti, ragindamas siekti vienodų standartų slaptų žvalgybų darbe. Ir toliau kitas svarbus klausimas tai yra tai, ko dar nėra padaryta. Jeigu jūs pažiūrėsite į tą priežiūros mechanizmą, kuris yra taikomas, jūs aiškiai pamatysite, kas daroma ne taip. Po e, slaptų perdavimų ir sulaikymo operacijų vertinimo galima galvoti, kad būtų galima pateikti kažkokias e, rekomendacijas, kaip būtų galima ateityje užtikrinti, kad būtų tokios operacijos vykdomos taip pat nepažeidžiant ir žmogaus teisių. Akivaizdu, kad dabar egzistuojančios struktūros e, kol kas nepasiekia tos, to suderinamumo žmogaus teisų ir, ir tokių slapto perdavimo operacijų. Taigi manau, kad mes galėtume teikti rekomendacijas ir užduoti klausimų valstybėms narėms, ką jos padarė, kad priežiūros institucijos būtų tikrai nepriklausomos ir kad mm, užtikrintų efektyvius saugiklius, e, kad nebūtų pažeidžiamas žmogaus teisės. Toliau kitas svarbus e, aspektas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį. Į yra slaptumas. Ir norėčiau užatkreipti dėmesį į Europos tarybos specialų pranešimą dėl slaptumo ir vairių jų aspektų. Manau, kad jeigu mes kalbame apie tarptautinį bendradarbiavimą, tai visų pirma turėtume, omenyje, turėtume turėti omenyje, kad e, valstybės narės turėtų užtikrinti bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Tai yra labai svarbu. Toliau kitas esminis dalykas, jeigu mes kalbame apie diplomatinį saugumą, tai mes turime e, kalbėti apie patikimumo stoką. Ir probleminis dalykas yra tai, ne tai, kad mes negalima deportuoti asmens dėl to, kad jam kyla grėsmė e, patirti kankinimus, bet e, turime užtikrinti, kad e, nebūtų, kad valstybės e, narės nedeportuotų asmens, užtikrindamos jų, jo kankinimus. Šiandien turime naują koordinatorių atsakingą už šį klausimą. Jis atlieka tokią pačią veiklą, kurią atlieka kiti pareigūnai susijęs su kankinimu. Ir kankinimo klausimas yra labai svarbus ir būtina kelti atskaitingumo klausimą. Aš dalyvavau ne vienose diskusijose skirtose panašiems klausimams ir galiu pasakyti, kad visuomet kalbame apie žmogaus teisės. Negalime pamiršti žmogaus teisų, bet jeigu užduodame klausimą, ne visuomet viskas vyksta taip, kaip reikia. Ir atsakymas yra toks, kad nėra atskaitingumo. Todėl kova su terorizmu turi būti visuomet susieta su žmogaus teisėmis ir kova už jas. Pirmininkė, dėkoju Jums. E, paskutiniuose žodžiuose jūs pabrėžėte atskaitingumo ir atsakomybės krizę, kurią išgyvename. Ir aš pamiršau, kad ponui Emersonui turėjau klausimą. Jūs sakėte, kad iš devinių ES valstybių narių, į kurias buvo kreiptasi, tik trys paki, e, pateikė atsakymus. Gal paminėtumėte šešias kitas, kurias turime paraginti atsakyti į jūsų pateiktus klausimus. Uh, Galbūt galėčiau tą padaryti raštu. Tam yra e, priežastis. Vokietija, Junktinė karalystė ir Čekija pateikė mums atsakymus, tiek galiu pasakyti. Pirmininkė, dėkoju. Sakėte, tam yra atitinkamų priežasčių, tai lauksime jūsų atsakymo raštu ir noriu patikinti komitetą, kad gavę jūsų laišką mes informuosime atitinkamas valstybės narės. ir kreipsimės į nacionalinius parlamentus. O dabar suteiksiu žodį ponui Stafford Smith. Aš suprantu, kad jūs pristatysite vaizdo žinutę. Taip, labai trumpai pristatysiu šį, šią vaizdo žinutę, kad žinotumėte kontekstą. Labai svarbu išklausyti konkrečių žmonių e, pasisakymus. Abdal Hakim e, vyko iš Indonezijos į Britanija siekdami prieglopšio 2004 metais, o tuomet Britai kartu su Junktinėmis valstijomis nutarė persiusti jį į Libiją, Gaddafiui. Ten jis ir jo žmona buvo žiauriai kankinami. E, siūlyčiau pažiūrėti į šią vaizdo žinutę ir atkreipti dėmesį į jo akis. Tena išvysite mėnesius ir metus kankinimų. Taip pat prisiminkite ironiją, Šio žmogaus vienintelis tikslas buvo įvykdyti revoliuciją Libijoje ir nuversti Gaddafi. Ironiškai ir ponio Kamerono ir Sarkozy toks tikslas buvo. Taigi mes matome tokius pačius sutampančius interesus. Aš taip pat galvoju, ar mes Europos bendrijoje bendradarbiavimas su žmonėmis, kurie vykdo mirties bausmę, ne, bet bendradarbiavimas su tais, kurie užsieima kankinimais. Taigi kyla klausimas, kodėl. E, galiausiai noriu pasakyti, kad su visais tais žmonėmis man teko galimybė susitikti asmeniškai. Ir aš manau, kad svarbiausia ir yra susitikti su tais nukentėjusiais žmonėmis. Negalima priimti sprendimų skirtų žmonėms, kurių niekuomet nematai savo akise. Taigi dabar siūlyčiau pažiūrėti e, šį vaizdo įrašą. Mano žmona ir aš dėkojame Jums už laiką aptarti mūsų perdavimą. E, kaip es, ko mes prašome, kaip ir kitos perdavimo aukos, yra atsiprašymo. Viskas, ko mes siekiame, yra teisingumas, kad tai niekada nepasikartotų niekam kitam. Mūsų istorija yra gėda bet kuriai demokratiniai valstybei. Neįmanoma papasakoti viską jums per tokį trumpą laiką, taigi kalbėsiu trumpai. 2004 metais aš ir mano žmona buvome įsodinti į lėktuvą, skrendantį į Bankoką, o ten buvome perimti CŽV pareigūnų. Amerikos agentai nugabeno mus į slaptą vietą ir su mumis netinkamai elgėsi. Aš buvau už riešų prikabintas prie sienų ir sunkiai sumuštas. Man buvo užrištos akis, buvo palista tranki muzika. Aš buvau žiauriai kankinamas, bet iki šiol nesuprantu, kodėl ir su mano žmona buvo elgiamasi netinkamai. Jei šiandien apie tai labai sunku kalbėti. Po kelių dienų kankinimų mums buvo užmūti gobtuvai, mes buvome prisekti prie lėktuvo grindų. Pats skrydis buvo visiška kankinė. E, mes ir buvome laikomi itin skausmingose e, pozose lėktuvo skrydžio metu. Aš net nežinojau, kad e, mano žmona taip pat yra tame pačiame lėktuve, tol kol mes nepasiekėme Libijos. Tuomet žinojau, kad lėktuvas kažkur nusileido. Aš buvau nugabentas į kamerą ta jūroje į mūsų akūsą kalėjimą. Tuomet e, žmogus nuėmė man gobtuvą ir aš pamačiau mūsų akūsą stovinti prieš mane. Jis pasakė, aš laukiau tavęs. Aš pasakiau, kad mes kažkur nusileidome. Jis pasakė taip. Tai yra sala Indijos vandenyne. Tuomet e, kitus šešerius metus aš praleidau Libijos kalėjimuose. Aš buvau kankinamas e, ne vieną kartą. Junktinių valstybių ir Junktinės karalystės, taip pat ir Europos agentai apklausinėjo mane įvairių apklausų metu. E, buvo surinktas fiktyvus teismo procesas ir aš buvau nuteistas mirti, tikėjausi, kad būsiu nužudytas, buvau paleistas 2010 m. kovo 23 d. Mano laisvės kaina buvo tokia, kad aš turėjau atsisakyti savo svajonės revoliucijos Libijoje. Žinoma, aš niekuomet neatsisakiau savo svajonės. Ir su Dievo pagalba uh, Libijos žmonės vėl ėmėsi kovos. Amerikiečiai, britai, prancūzai ir kitos tautos mums padėjo e, ir aš esu joms už tai dėkingas. Tačiau tai nepakeičia to, kad mano pagrobimas Tailande ir kankinimai, taip pat ir mano žmonos pagrobimas ir jos kankinimas buvo neteisėtas ir nemoralus. Mano žmona ir aš turime daug teigiamų jausmų Amerikai ir Britanijai. Mes tikimės, kad naujoji Libija išsilaisvinusi nuo savo diktatoriaus palaikys teigiamus santykius su vakarais, tačiau tie santykiai turi būti pagristi atsakomybė ir teisingumus. Tik pripažinus ir atsiprašius už praeities klaidas, tokias kaip mano ir mano žmonos kankinimą, galime judėti į priekį kaip draugai ir aš tikiuosi, kad taip ir bus. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas padarys viską, kad paskatintų valstybės vykdžiusias kankinimus ir dalyvavusias vadinamajame kare prieš terorizmą atskleis praeitį ir pasižadės niekuomet daugiau nedalyvauti tokiuose veiksmuose ateityje. Ačiū. E, šis žmogus dabar yra atsakingas už Libijos karinės pajėgas. ir jo tikslai buvo tokie, kokie dabar yra mūsų tikslai, bet pažiūrėkime į keletą pagrindinių principų. Pirma, ar MI5 ar saugumo tarnybos ar slaptusios tarnybos, mūsų principai yra tokie, kad mes turime apsaugoti savo visuomenės. Ir kasgi atsitinka, kai mes apribojame tokias piliečių laisvės. Aš esu amerikietis ir britas. Kai žiūrime kitų žmonių teisų apribojimą, turime žiūrėti į vyriausybių principus. Turime labai griežtai žiūrėti į visą tai. Mes padarėme ne vieną didelę klaidą. 25 kartus e, lankiausi Gvantanamo kalėjime. Jūs negalite e, ten nuvykti, nebent taptumėte kaliniai tose kalėjimuose. Visos šios vietos Abu Graibo kalėjimas, Gvantanamo kalėjimas, slapti perdavimai, kankinimai, visa tai yra atliekama slaptai. Kodėl? Dėl to, kad ir žmonėms mirties bausmė yra įvykdoma vidurnaktį, nes jeigu visą tai darysime dienos šviesoje, žmonės tą pamatys ir bus gėda, todėl visą tai galima daryti tik slaptai. Daugybę metų sakiau, kad kankinimai nėra didžiausia mūsų problema. Ir tad mano nuomonė didžiausias mums kylantis iššūkis, su kuriuo mes nesusidarojame, yra kova su slaptumu. Turime sustabdyti vyriausybės veikti slaptai, pridengiant savo klaidas. Nacionalinis saugumas yra priežastis pridengti vyriausybių klaidas su Ken Clarku buvau susitikęs visai neseniai. Jis yra visai padarus žmogus ir pasisako už laisvę. Britai planuoja žalę knygą, kurioje yra numatyta daugiau slaptumo. Ir pono Klarko paprašiau pažiūrėti į MI6 medžiagą susijusią su slaptumu. Aš negaliu Jums dabar to papasakoti, nes visa tai yra slapta. Iš principo galiu pasakyti, kad su nedidelėmis išimtimis E, slaptumas yra skirtas tam, kad žmonės nesužinotų apie tuos sulaikimus ir kankinimus. Todėl, kalbant apie naujus teisės aktus, reikia pasitelkti turimą medžiagą, turimus faktus, o ne tik klausytis į tas, įsiklausyti baisias istorijas. Ne tik JAV esame padarę daug klaidų. Tokios klaidos yra dubliuojamos kitose pasaulio regionuose. Praėjusią savaitę JAF ir Afganistanas pasirašė supratimo memorandumą dėl teisingumo įtvirtinimo šalyje. Mano vyriausybė, Junktinės valstijos sako, kad Afganistano vyriausybė turi įsipareigoti sulaikymui be teismo proceso. Ar galėtumėte įsivaizduoti, kad prieš rugsėjo 11, prieš 12 metų tai būtų buvo įmanoma pasakyti Afganistano vyriausybei, kad jie turi įsipareigoti užtikrinti galimybę į teismo procesą. Mes apkarpome kitų teises Noriu Jums pristatyti keletą atvejų. Yra bandoma pateisinti slaptumo poreikį. Britų vyriausybė labai dažnai tuo naudojasi. Sako, kad reikia išlaikyti viską slaptai, nes kitu atveju JAV su mumis nebebendradarbiaus. Ben jam buvo nugabentas į Maroką, Junktinių valstybių, ten jis buvo kankinamas Ir tiek JAV, tiek Britanija bendrininkavo šiuo atveju. MI6 visais būdais bandė išlaikyti šią informaciją slaptume. Ir tai yra tikrai baisus, gedingi dalykai. Ir sakoma, jeigu mes neišlaikysime paslapties, jav su mumis nebendradarbiaus ir nebeteiks mums informacijos. Mohamed bilinėjimasis ir byla sukėlė problemų tarp Britų ir JAV, tačiau mano nuomonė tai yra netiesa. Trys CŽV pareigūnai per pastarąsias savaitės pasakė, kad tai yra visiškas šlamštas. Vienas pareigūnas, panašoja, kuris atsakingas buvo už Bin Ladeno atvejį, kitas buvo atstovas spaudai, trečio aš negaliu identifikuoti, tačiau jis tikrai buvo uh, gan aukštas pareigas einantis pareigūnas ir jie sakė, kad juos nuliūdino tai, kad Britai tuo prisidengdami apriboja žmonių teisės, prisidengdami tuo, kad Amerika tarsi su jais nebendradarbiaus. Taigi pirmiausia, mes turime įvertinti, ar tai kelia problemų bendradarbiaujant su kitomis šalimis. Kitas dalykas. Ar mums reikia bendradarbiauti su despotais? Čia galima daryti analogiją su mirties bausme. Man nesuprantama tai, kad mes nebendradarbiaujame su tais, kurie vykdo mirties bausmę, bet bendradarbiaujame su tais, kurie vykdo kankinimus. Benaš atvejs čia yra vertas dėmesio. raketa pataikė į vieną pastatą, kur buvo laikomi labai svarbus dokumentai. Na, visą tai yra labai įdomu. Ir viso to rezultatas yra suteršta mūsų reputacija. Vakar žiniasklaidoje pasirodė štai toks dalykas. Sarkozy ten yra kalbama apie tai, kad buvo šnipinėjami asmenys e, Libijoje. Visa tai dabar tapo vieša. Britanijos vyriausybė visgi sako, kad reikia užtikrinti didesnį slaptumą teismuose. Aš manau, kad dar nevėlu visą tai ištaisyti. Būtina mokytis iš istorijos, tačiau aišku, jeigu nežinai, kokie yra istoriniai faktai, tai ir negali iš to pasimokyti. Ir baigdamas e, norėčiau pasakyti štai ką. Aštuonios minutės man skirtos jau baigėsi, bet e, pabaigsiu tokią mintimi pats didžiausias ginklas mūsų rankose prieš ekstremizmą ir smurtą yra žmogaus teisų apsauga. Tokiu atveju daugiau žmonių jūs patiksite ir daugiau žmonių norės jums padėti. Todėl labai svarbu laikytis mums brangių standartų. Negalime e, slaptose kamerose, kankinimo kamerose išduoti savo principo. Ačiū. You... Ačiū, panas Stefanas Smith. <clears throat> Teisingai pastebėjote, kad svarbiausias ginklas kovant su terorizmu yra, yra mūsų pačių nusistatytų standartų laikymasis, kuomet e, klausėme to e, video pranešimo, pristatėte e, nukentėjusią asmenį, jo žmoną ir kalbėjote apie standartus, kurių turėtų laikytis mūsų visuomenė, tačiau man tai priminė taip pat ir apie tuos e, asmenis, e, kurie vykdo baudžiamusius e, nusikaltimus ir jie simbolizuoja man visuomenį, kurioje aš tikrai nenorėčiau gyventi, kadangi ten į moterų teisų laikomas vieni e, apskritai žmogaus teisų. Aš e, dažnai susidurdavau su tokiais atvejais, kuomet e, šie asmenys pristatomi kaip labai blogi, kaip baisus žmonės, visiškai neatsižvelgiant į jų žmogiškąją pusę. Dabar norėčiau pradėti diskusijas ir pirmiausiai suteikti žodį Sarai Latford, mūsų žmogaus teisų pakomitečio pranešėjai. Ačiū, pana pirmininkė. Labai dėkinga su visiems prelegentams e, už tai, kad suteikė mums daug peno mintims pateikdami labai daug ir išsamios informacijos, tam tikrų gairių, galbūt pradėsiu nuo to, kad pra, pra, padėsiu, pradėsiu pritardama Beno Emersono ir Pono Smito mintims dėl to, kad e, laikydamės žmogaus teisų mes e, didiname savo saugumą per pastaruosius tūkstantį metų. Mums e, buvo kalmai galva, kad turime pribuoti laisvę siekdami padinti savo saugumą. Aš visuomet priešinausi šiam netinkamam pasirinkimui, ne tik dėl to, kad e, toks pasirinkimas e, yra siejamas su padidintų e, sekimu ir aš manau, kad jeigu mane, kad jeigu aš būsiu sekama daugiau, tai tikrai nesijausiu saugesnė, bent jau tokia yra mano asmeninė nuomonė, tačiau grįžtant prie jūsų išsakytų minčių dėl to, kad uh, kovant su terorizmu e, žmogaus teisų laikymasis yra lygus e, terorizmo prevencijai. E, manau, kad čia mes dėl šio klausimo sutarėme. Kita svarbi žinia, kurią nuolat girdėjome, susijusi su būtinybė atsisakyti slaptumo, būtinybė ištraukti viską į dienos šviesą, būtinybę žinoti tai, kas vyksta už, apie tai, kas vyksta už slaptų sienų ir tai spręstų didžią dalį mūsų problemų. Visi, kadangi esu Britė, tai e, man buvo labai primtini Klaivo komentarai ir pasiūlymai, tiksliau dėl pasiūlymų, kurie dabar yra svarstomi Londone siekiant e, pritaikyti civilinių teismų procedūras, <clears throat> kurios buvo naudojamos per pastarosius 15 metų, siekiant išgauti atitinkamus e, parodymus. Ir dabar atitinkami metodai yra taikomi e, vadovaujantis nacionalinio saugumo stiprinimo argumentais. Niekas e, nenori neikti, kad e, gali pasitaikyti tokių atvejų, kuomet uh, <clears throat> būtina išlaikyti tam tikrą slaptumą, e, slaptintą informaciją, siekiant užtikrinti, kad ta informacija nepatektų į netinkamas rankas. Tačiau jeigu slaptumu prisidengiama siekiant e, paslėpti arba užmaskuoti gėdingus veiksmus, tuomet tokie metodai yra netinkami. Ponas Emersonas minėjo, kad slaptumas negali būti laikomas priežastimi, dėl kurios būtų blokuojami parlamentiniai tyrimai, kurie vyko es valstybėse penkerius metus piliečių teisų ir laisvių komitetas. E, daugiausiai dėmesio skiria ES valstybėms e, e, ir toms aplinkybėms, ar e, šios e, valstybės e, teikia reikalingą informaciją, reaguodamos į gaunamus paklausimus. Tačiau jeigu mes apsišluosime savo kieme, tai manau, tai padėtų kitoms valstybėms pasiekti mūsų pavyzdžių. Kita principinė išvada, kurią galiu padaryti iš pono Emersono minčių tai, e, susijusi su tuo, kad turime labai atidžiai stebėti e, tą e, slaptųjų tarnybų mutavimą, perimant tam tikras teisės saugos funkcijas, policijos funkcijas, pavyzdžiui, teisę suimti asmenis arba patalpinti juos į, į kalėjimus. Noriu dar kartą pabrėžti ir pakartoti tai, kas Europos parlamentui per pastarosius metus buvo labai svarbu, tai yra būtinybė kontroliuoti slaptųjų tarnybų veiklą, esama e, įvairių modelių ir būdų, kaip tai padaryti skirtingose valstybėse narėse, tačiau siekiant e, užtikrinti nepriklausomą parlamentinę e, kontrolę e, slaptosios tarnybos, kur nepriklauso vykdomoji valdžiai. Turime pasitelkti asmenis, kurie turi teisę dirbti su įslaptinta informacija e, ir jais pasitikėti, siekdami, kad po tuo slaptumo šydu nebūtų slepiami gėdingi ir nepriimtini veiksmai. Dėl Belhačių atveju e, jis kalbėjo apie būtinybę išvalyti mūsų sąžinės. Ir mes tikrai turime kalbėti apie tą e, apsivalymą, apie e, tam tikrą dezinfekavimą savo aplinkos, suvokdami, kad turime kovoti su terorizmu. E, mes turime taip pat suprasti, kad e, įtariamų asmenų, įtariamų teroristų atžvilgių turi būti taikomi e, tinkami teisiniai veiksmai. O iki šiol tai nebuvo užtikrinta, todėl buvo per daug miglos visame šiame procese, mes negalime būti tikri, kad e, naudojamės arba pasitelkime tinkamus metodus. Dar kartą dėkoju visiems prelegentams už šydomis mintis. Pirmininkė, ačiū baroniniai Latford, dabar suteiksiu Ellen Flotr lygio komiteto pranešėjai žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad mus pakvietėte. Noriu dar kartą padėkoti už šią surinktą diskusiją. Pirmiausiai padėkoti e, Reprief vadovui už tai, kad pana e, e, Belhač žinę mums perdavė. Tikrai yra labai spūdinga susitikti arba pamatyti žmogų, kuris buvo kankinamas dėl e, tam tikrų Europos struktūrų veiklos <clears throat> kyla e, klausimų e, mums susijusių su tam tikrų sistemų taikymu, pagal kurias atskiri asmenys yra laikomi tam tikrose, pavyzdžiui, migrantų centruose ir po to perdodami trečiosioms šalims. Taip pat man kyla klausimų dėl mūsų e, ateities santykių su tokiamis šalimis kaip Libija arba kitomis e, šalimis, kuriuose vyko revoliucijos, kuriuose vykdomos reformos, gali atsitikti taip, kad e, JAF, Europos sąjunga turės reikalų su tokiais asmenimis kaip Pons Bilhadžis, kuris dabar užima uh, oficialias pareigas, gali taip atsitikti, kad rytoj mes turėsime oficialiai bendrauti, bendradarbiauti su tokiais asmenimis, kurie dabar yra oficialūs pareigūnai, o anksčiau buvo kankinami. E, taip pat e, noriu e, ponui Emersonui padėkoti už tai, kad jis paskelbė labai svarbius dokumentus anksčiau. Taip pat noriu padėkoti tinkiams Danijos pareigūnams. E, Remdamės šiais dokumentais mes galime pateikti tinkamus pasiūlymus, kaip reformuoti besikeičiančių, besireformuojančių valstybių, e, arabų e, valstybių saugumo sistemas. Aš tikiuosi, kad mūsų partneriai iš trečiųjų šalių lab, labiau arba rimčiau vertintų e, tokius pasiūlymus, e, jeigu nebūtų krytės atitinkamas įtarimo šešėlis dėl netinkamo mūsų elgesio. Noriu kreipti dėmesį, kad e, šiame tekste nėra nei menkiausios užuominos apie netinkamus ES valstybių ir JAV pareigūnų E, veiksmus, apie kankinimus, kurie buvo vykdomi jų iniciatyva. Ir pratesiant ponios Latford mintį, noriu pasakyti, kad e, kovos su terorizmu veiksmingumas priklauso nuo to, kaip yra laikomas žmogaus teisų, pasitelkiant atitinkamas kovos su terorizmu priemonės. Toliau norėčiau pakalbėti apie Lenkijoje vykdytą CŽV kalėjimų tyrimą praėjus penkiems šešiems metams po FAVOS pranešimo paskelbimo turime konstatuoti, kad valstybės narės patiria didelių sunkumų vykdydamos skaidrius tyrimus šioje srityje, e, e, po kurių būtų pateikiami atitinkami aiškus atsakymai ir išmokamos kompensacijos aukoms viskas yra labai sudėtinga, vyksta tyrimas Lenkijoje, mes tikimės, kad tas tyrimas kažkada baigsis. Ir, tačiau mes puikiai matome, kaip ir ponas Emersonas, atitinkamas ribas to vykdomo tyrimo. Ir matydami, kad, pavyzdžiui, pakeičiami e, prokurorai, e, tyrėjai, e, kuomet apribojami pribojamos galimybės aukoms pareikšti e, savo pretenzijas nukentėjusiems asmenims. Galiu pasakyti, kad kuomet valstybė pradeda atitinkamą tyrimą, kaip pavyzdžiui e, Lietuva, e, kuri nutraukė šiuo metu pradėtą CŽV kalėjimų tyrimą. <clears throat> Kaip jums atrodytų, kokiu priemonių reikėtų imtis Europos ar tarptautinių lygmenių, kad būtų galima pašalinti šias atsirandančias e, kliūtis vykdyti tyrimą ir užtikrinti teisingumą, nes e, mes tik tai e, reikalaujame ir reikalaujame be, be palievos iš valstybių užtikrinti teisingumą, tačiau tas teisingumas yra taip sudėtinga užtikrinti, kad paprasčiausiai tyrimai yra nebaigiami. Taigi, kokiu priemonių būtų galima imtis tarptautiniu mastu. Ponas Emersus minėjo, kad šešios valstybės nepateikė atsakymų į gautas užklausas. Kyla klausimus, taigi kokios iniciatyvos galėtų, pavyzdžiui, Europos parlamentas ar kitos institucijos imtis, kad priverstų šias valstybės sureaguoti ir atsakyti į E, jūsų siūstus paklausimus. E, taip pat reikėtų savęs paklausti, kaip ES ir valstybės narės galėtų užtikrinti tolesnius veiksmus reaguojant į jūsų e, pranešime minėto tyrimo išvadas. Taip pat galbūt MCT atstovui ir REPRIF atstovui užduoti klausimą apie tai, kokias sistemas reikėtų pasitelkti. Nes kad, kad būtų galima kažkaip gauti informaciją apie asmenys, kurie yra siejami su teroristinė veikla, kaip ponas Belhazas, nes niekas iki jo sulaikymo ir po to, kai viskas išaiškėjo, nieko nežinojo, kad jis yra siejamas su rugsėjo 11 įvykius tariamai. Taigi, kokią sistemą reikėtų pasitelkti, siekiant paviešinti e, tos neigiamos praktikos atvejus, kurie iki šiol pasitaikė ir kurie galbūt ir dabar dar pasitaiko. Būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kaip būtų galima viską pakeisti. Taip pat noriu iš jūsų sužinoti, turint omenyje, kad jav buvo patvirtintas įstatymas, kuriuo legalizuojama e, legalizuojamas arba įteisinamas asmenų sulaikimas beveik e, visam gyvenimui, nepateikiant jiems jokių e, kaltinimų. Tai yra visiškai nesuderinamas su žmogaus orumu. Ar būtų galima manyti, kad Europos parlamentas galėtų griežtai e, sureaguoti į tokį JAF veiksmą. E, pavyzdžiui, e, <clears throat> kaip nors sėdama šią reakciją su atitinkamais kovos su terorizmu susitarimais, kurie yra pasirašyti tarp JAF ir ES. Aš čia turiu omenyje e, kelis Jemeno piliečius, kurie yra uždaryti į kalėjimus visiškai nepateikiant jiems jokių kaltinimų, žinoma, atsižvelgiant patį Jemenį, jie, tie asmenys neturėtų būti išsiųsti atgal į e, Jemeną, tačiau e, galbūt mums reikėtų taikyti tam tikrą agresyvesnį e, požiūrį arba e, vertinimą e, padėties tų asmenų, kurie dabar yra patekę į tokias aplinkybės. Sižvelgiant į šios tragiškus atvejus mes galime teikti, kad imsimės visų įmanomų priemonių, kad šie atvejai ateityje nepasikartoti. Aš tuo tarpu esu įsitikinusi, kad jei neištrauksime į dienos šviesą visų iki šiol buvusių įvykių, tai neturėsime galimybės įtvirtinti savo visuomenėje mechanizmų, kuriais būtų garantuojama, kad šie įvykiai ateityje nepasikartotų. Iš tikrųjų, tai yra labai didžiulė problema ir didžiulis iššūkis mūsų darbe. Ačiū. Elen. Uh, e, now... Dėkoju, Elen. Dabar elgsime taip. Suteiksiu žodį visiems, kurie paprašė žodžio, o paskui bus galutinis atsakymų raundas. Visų pirma, suteiksiu žodį ponė Anai Gomes, ji yra e, socialistų ir demokratų frakcijos šešėlinė pranešė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Suprantu koks svarbus yra šis klausimas, ypač kai mes kalbame apie tas valstybės, kurios nepateikė savo atsakymų ponui Emersonui. Aš galiu e, patikinti jūs, kad mano šalyje vyksta puikus e, tyrimai ir mes pateikėme ponui Emerson savo atsakymus, bet, bet tie atsakymai nėra susiję su tiesa. Ir pagrindinis dalykas yra toks, kad pavyzdžiui, e, ta Europos parlamento delegacija, laikinojo komiteto delegacija, e, kurioje dalyvavo Sara Latford ir aš, e, prašė susitikti su tam tikrų valstybių narių slaptosiomis tarnybomis, tačiau mums buvo atsakyta, mes negalėjo, neturėjome tokios galimybės. Tai, ir tai atrodo, kad tai, to, tai vyksta dažnai. Taip pat e, politinių sprendimų autoriai, kurie, su kuriais yra konsultuojamasi, pavyzdžiui, ministerijose dėl e, įvairių operacijų, dėl įvairių veiksmų, jie taip pat atsisakė su mumis susitikti. Aš čia kalbu apie e, gynybos ministrą, buvusi gynybos ministrą, kuris dabar yra e, užsienio reikalų ministras, lygiai taip pat su mumis atsisakė susitikti ir vidaus reikalų ministras o vienintelis žmogus su mumis sustikęs buvo užsienio reikalų ministras, tačiau jis mums tiesiog melavo. Aš kelis kart paklausiau, kodėl jis negali pateikti mums skrydžių e, iš Guantanamo ar į Guantanamą e, per ES teritorijas, ES teritorijas sąrašo ir jis tiesiog paneigė, kad egzistuoja toksai sąrašas, bet iš tiesų juk toksai sąrašas yra. Aš tą pačią dieną gavau tą sąrašą. Ir taigi ministras melavo ir jis melavo pateikdamas atsakymus raštu laikinajam komitetui. Jisai teigia, kad tai buvo NATO operacijos. Uh, o aš NATO generaliniam sekretoriui parašiau laišką ir kitiem ir paklausiau dėl NATO operacijų. E, Tikos palaikymo operacijų, operacijų Afganistane, Afganistane ir NATO generalinis sekretorius man atsakė raštu, kad ne viena operacija susijusi su Guantanamo nėra NATO operacija. E, Taigi aš dar tą atsakymą turiu, galėsiu duos, duoti komiteto nariams. E, tai yra susijęs su pirmuoju klausimu, e, kuris buvo užduotas dėl NATO veiklos. Taigi aš pritariu ponui Emerson, kad mes turime daryti viską, kad būtų didinama atskaitomybė ir kad, e, kad atsakytų ir tie, kurie priemė politinius sprendimus politinius sprendimus dėl slaptų sulaikymų ir kankinimų. Nes čia yra labai daug žmonių, kurie yra atsakingi, pavyzdžiui, politikai, sprendimų prieimėjai. Ir, pavyzdžiui, mano šalyje buvo vykdytas tyrimas, tačiau jis buvo baigtas dėl, nutrauktas dėl politinių priežasčių. Taigi sąrašas tas sąrašas, skrydžių sąrašas yra tikrai labai įdomus, nes ten yra kalbama ne tik apie civilinės aviacijos skrydžius, bet ir CŽV vykdomus skrydžius. Ir mes matome taip pat įvairias e, karinės operacijas, nes dauguma e, skrydžių, kurie yra tame sąraše, iš tiesų buvo kariniai skrydžiai. Ir tai buvo ne, ne, ne tik JAV e, JAV skrydžiai, kariniai skrydžiai. Aš turiu omenyje skrydžius į e, Gvantanamo ir iš Gvantanamo su sustojimais Portugalijoje. Taigi, baigdama, apibendrindama, norėčiau pasakyti, kad mes savo darbe turėtume kiek įmanome labiau reikalauti atskaitomybės. Tas atskaitomybės klausimas yra tikrai labai svarbus ir mes tik tokiu būdu kelsime pasitikėjimą kovodami su terorizmu, jeigu reikalausime visiškos atskaitomybės. Taip pat mes turime kreipti dėmesį į testinę, testinius prievartinius veiksmus, kurie vyksta ne tik Vantanamo, bet ir kitur. Mes turime taip pat kalbėti apie žmonės, kurie buvo paleisti iš Gvantanamo e, pagal JAV tam tikrą programą. Dėl to, kad tie žmonės negalėjo, neturėjo galimybės paleisti iš Gvantanamo, negal, neturėjo galimybės grįžti į savo e, gimtąsią šalis. Taigi jie patiria kitos, e, kito pobūdžio e, kankinimus aš čia kalbu apie vieną konkretų asmenį, kuris buvo paleistas, aš neminėsiu jo e, e, pavardės, tas žmogus patyrė nulatinį psichologinį spaudimą, nes po to, kai jis buvo pa paleistas, jis negavo jokių asmens dokumentų, tai reiškia, jis net negalėjo keliauti, vykti į kitą šalį. Tai, tai, tai, tai buvo Sirijos pilietis. Jis išmoko šalies, kuriais dabar gyvena šalį, bet jis negali gauti darbo dėl to, kad jis neturi asmens dokumentų. Vienas iš jo giminių taip pat buvo kalintas Gvantanamo ir buvo perdotas kitai šaliai ir e, dabar labai sunkiamis aplinkybėmis gyvena toje šalyje, labai sudėtingoje situacijoje. Jie netgi negali, nors yra giminė, susitikti vienas su kitu, nes to kito e, žmogaus e, yra sudėtinga netgi sveikatos situacija ir jis ne, iki šiol negauna asmens dokumentų, nors jam tai buvo pa, pažadėta. Taigi mes matome tokius atvejus ir manau, kad mes turime kovoti su tokiu testiniu žmogaus teisų pažeidimu, tų e, asmenų, kurie buvo ilgą laiką kalinami Gvantanamo. E, tas žmogus, apie kurį aš kalbu, netgi buvo nuėjęs į tos šalies, kurioje jisai šiuo metu gyvena e, JAF ambasadą ir prašė, kad būtų gražintas į Gvantanamo. Dėkoju, Ana Gomes. E, dabar pasisakys e, komisijos atstovai ponas Hautas, ponas Landsbergis, ar dar yra norinčių pasisakyti iš komiteto narių, parlamento narių. Jeigu ne, tai tuomet baigiame kalbėtojų sąrašą. Tobijas King iš EAS. Ačiū, ponė pirmininkė. Žmogaus teisų pagarba yra pagrindas kovoje su terorizmu priemonės kovai su terorizmu turi būti vykdomos gerbent žmogaus pagrindinės teisės. ES strateginis įsipareigojimas apibrieštas kovos prieš terorizmą strategijoje yra labai aiškus - kovoti su terorizmu visame pasaulyje, užtikrinant pagrindinės teisės ir kuriant laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę ES piliečiams. Tokia praktika kaip slaptas perdavimas, slaptas sulaikimas yra aišku žmogaus teisų pažeidimas. 2006 metais taryba patvirtino savo išvadas, teikdama, kad slaptų vietų ir patalpų egzistavimas netitinka žmogaus teisės ir humanitarnės teisės principų. Tarybos gairės dėl kankinimų e, sako, kad reikia uždrausti E, tokius slaptus kalėjimus ir visi įtariamieji ir kaltinamieji turi būti laikomi oficialiuose kalėjimuose. Visi žmonės, kurių laisvė yra apribota, turėtų stoti prieš teismės institucijas atitinkamu laiku. Sulaikymo ir tardymo procedūros turi atitikti tarptautinius standartus. Valstybės turi vykdyti skubius, nešališkus kaltinimo kankinimais tyrimus. ES yra nekarta pareiškusi savo priešinimąsi kankinimui ir slaptiems kalėjimams. ES yra paskelbusi viešą pareiškimą. E, Ponas Obama pasirašė 2009 metais panašu, panašią deklaraciją, raginant uždaryti slaptus kalėjimus, taip pat uždrausti kankinimus bei kitą neleisina elgesį. 2010 metais ES ir JAV patvirtino bendrą deklaraciją dėl kovos su terorizmu, kuriame yra sakoma, kad reikia gerbti pagrindinės teisės ir įstatymo viršenybę. Pareiškime sakoma, kad priemonės ko, kovojant su prieš terorizmu turi atitikti žmogaus teisės, pabėgėlių teisės, įstatymus ir humanitarinės teisės principus. Taigi reikia imtis veiksmų prieš kankinimus ar kitą žiaurų nežmonišką elgesį. ES e, palaiko išsamų dialogą su jungtinėmis valstybėmis, su valstybės departamentu dėl visų teisės aktų susijusių su neteisėtais sulaikymais. Atsižvelgiant į tarybos gairias dėl kankinimų, ES visuomet kelia klausimus susijusius su žmonių dingimais, kankinimu ir tokius dialogus ir tokius klausimus kelia su visomis trečiosiamis šalimis. ES bendraudama su trečiosiamis šalimis dėl žmogaus teisų kelia ir tokį klausimą žmogus kaltinamas baudžiamaisiais nusikaltimais, įskaitant ir terorizmu, neturėtų būti įkalinamas neribotą laiką, jis turėtų būti traukiamas atsakomybėn ir jis turėtų stoti prieš teismą. Jam taip pat turėtų būti steigta galimybė gauti advokatą. Kartais trečios šalis pasinaudoja e, tokiais principais ir imasi priemonių prieš žmogaus teisų aktyvistus. ES savo dialoguose e, kelia šį probleminį klausimą. Kalbant apie Europos kaiminystės politikos šalis, kaiminystės politikos veiksmų plane yra numatyta daugybė priemonių susijusių su žmogaus teisėmis, kaip pavyzdžiui, kankinimų prevencija. Ir kalbantis su kaiminystės šalimis, šie klausimai visuomet yra keliami. Praėjusiais metais ES įsipareigojo e, remti reformas Šiaurės Afrikos šalise ir Europos išorės veiksmų tarnyba ketina peržiūrėti saugumo strategijas. Kalbant apie 2006 metų Junktinių tautų konvenciją ir jos ratifikavimą, ES valstybės narės pareikalavo 11 e, metų lapkričio mėnesį, kad e, ginkluotų konfliktų metu dinkstantis žmonės e, laiko šią konvenciją svarb, svarbę ir ketina ratifikuoti šią konvenciją prieš kitą numatytą konferenciją, kuri yra planuojama 2015 metais. Dėkoju ponui King už santrauką. Ar galėtumėte atsakyti į klausimą, kuris yra kilęs ne vieną kartą? Čia kalbus apie santykius su mūsų su trečiosiomis šalėmis, ar jūs e, kalbate apie bendradarbiavimą su kitų šalių slaptosiomis tarnybomis? Na, kiek man yra žinoma, toks klausimas, kalbantis apie žmogaus teisės, nebuvo keltas. We have with us um, a representative of Taip pat turime ir komisijos atstovo teisingum, iš Teisingumo generalinio direktorato. Atsiprašau, bet neturiu jūsų pavardės. Ačiū, pana pirmininkė, su Anton Bišiai. Komisija mūsų paprašė šiandien ryte pareikšti savo nuomonę. Europos komisija palaiko nuolatinį ryšį su jūsų pranešėja ponė Flotra. Pone Reding, kad tik e, perdavė tam tikrus e, dokumentus, taip pat ir atitinkamą laiško kopiją, e, kuris buvo 7 metais išsiųstas atskiroms valstybėms narėms dėl tyrimų, apie kuriuos šiandien kalbėjote. Tobias Kink minėjo, kad komisija visuomet laikėsi tokios pozicijos, pagal kurią slapto perdavimo programa yra vertinama kaip pagrindinių teisų pažeidimo atvejais ir e, komisija e, pirmiausiai nori atkreipti valstybių narių dėmesį būtinybę užtikrinti ir gerbti pagrindinės teisės, ne tik remiantis nacionalinės teisės, bet ir tarptautinės teisės nuostatomis turiu minėję e, Europos žmogaus teisų konvencijos antrojo e, trečio straipsnio nuostatas, pagal kurias būtina e, vykdyti visapusiškus tyrimus, siekiant išaiškinti nederamo žeminančio elgesio ir kankinimo atvejus. Kalbant apie teisinės aplinkybės ir ES įgaliojimus šioje srityje, kaip žinote, nei komisija, nei Europos parlamentas neturi galių vykdyti savarankiškus tyrimus ir todėl šis atvejs priklauso nuo valstybių narių. Kalbant apie teisinę sistemą, e, teisės aktus, pagal kurios yra vykdoma kova su terorizmu ES, tai šie teisės aktai, žinoma, atitinka pagrindinių teisų hartijos nuostatas, pagal kurias ne viena ES valstybė narė negali vykdyti veiksmų e, arba prisimti savo galių, e, kurios, kuriamis būtų pažeidžiamos pagrindinės teisės, e, taip pat es valstybės narės turi vadovautis teisinio bendradarbiavimo ir ekstradicijos susitarimais tarp ES ir JAF, taip pat vykdyti teisinį bendrabiavimą baudžiamosiuose bylose. Šie sustarimai tarp ES ir JAF įsigaliojo 2010 metais, taigi e, tie galime suteikti jums dabar informacijos. ES ir toliau bendradarbiaus su Libė komitete, e, komitetu ir e, jūsų pakomitečiu siekiant baigti dar 2007 metais e, pradėtus procesus, pirmininkė. Ačiū. Po pono Kingo prezentacijos e, dar du kolegos paprašė žodžio. Dabar steiksiu žodį ponui Havitui, po to ponui Landsbergiui, po to jums abiems ir po to steiksime dar galtinį žodį prelegentams ir išorės veiksmų tarnybos atstovams. Ponui Havitui žodis. Labai ačiū pirmininkai. Buvo labai geras klausimas, dar kartą norėčiau padėkoti organizatoriams, kadangi mano partija tuo metu dalyvavo Junktinėje karalystėje e, vyriausybės veikloje, kuomet buvo vykdomi slaptieji perdavimai. Noriu dar kartą e, paprašyti, kad būtų įtraukta į posėdžio protokolą, kad e, nuostata, kad mes pritarėme laikinos sustarimo komisijos rekomendacijoms ir e, taip pat pritarėme šiandien siūlomoms rekomendacijoms dėl būtinybės netaikyti dvigubų standartų vykdant tyrimus, kad tyrimai turi būti atliekami laikantį žmogaus teisų ir tokios pozicijos ir toliau laikysimės. Noriu tik priminti E, Pone Andrikėnė, matau, e, kad e, nuo Europos liaudės partijos atstovauja dalyvauja per visus, per visą klausimą, tačiau pažvelkime į, tuos, į tas tuščias kėdės, kuris turėtų užimti EPP atstovai. Noriu priminti, kad EPP ir ECR balsavo už tai, kad būtų išbraukta atitinkama nuostata e, FAVA pranešime E, ir dėl ponos Flotre e, prašym balsuosime kitą savaitę Strasbūrė. Paraginčiau kolegas, kurie yra salėje, pamastyti apie galimybę e, balsuojant kitą trečiadienį pritarti ponios Flotrė ir kitos, kitų kolegų teikiamiems pasiūlymams, nes kitą trečiadienį parlamentas laikys labai rimtą egzaminą, kalbant apie šios klausimus. Taip pat e, noriu kreiptis į e, prelegentus, jau Klaivui minėjau anksčiau, kad ne tik Europos parlamente, tačiau ir kitose e, institucijose, nacionaliniuose parlamentuose turi būti bendradarbiavimas su MVO, kad šis klausimas ir toliau išliktų aktualus, kad būtų surinkama vis daugiau informacijos ir aš didžiuojuosi Europos parlamento atliktų vaidmenių, taip pat noriu padėkoti MVO e, atstovams, jungtinių tautų atstovams, tačiau e, diskutuojant apie apie tuos slaptumo aspektus šiek tiek ironiška yra sužinoti, kad negalite mums paskelbti tų šalių, kurios nesureagavo jūsų paklausimą pavadinimu. Galbūt ateitie atitinkamą informaciją gausime. Kalbant apie valstybės, kurios pasirinko nebendradarbiavimo kelią, ar tarptų valstybių e, yra tokios, kurios, e, kurių atstovai kalbėjo, kad e, būtina patraukti Kadafį atsakomybėn, kad reikia e, Albašyrą patraukti atsakomybėn ir jeigu tai yra tos pačios valstybės, tai reikia aiškiai atskleisti jų dviveidiškumą, parodyti tos dvigubus standartus, kuriuos jos pačios taiko. Mm būtume dėkingi, jeigu kaip nors jas įvardintumėt ir e, e, jeigu mes laikomės tam tikrų gairių, tam tikrų standartų ir patys e, tuos standartus pažydinėjame ir nesilaikome, tai tikrai mums garbės nedaro, tačiau manau, kad mes turime galimybę garsiai apie tai kalbėti ir jūs taip pat turėtumėte garsiai kalbėti apie anksčiau pasitaikiusius pažeidimus ir jų įvertinimą. E, kolega iš e, e, kovos su kankinimais organizacijos Noriu pasakyti, kad tikrai malonu asmeniškai jūs čia matyti ir jūsų dalyvavimą šiame klausime suteikia jam atitinkamo svorio, taigi norime jums už tai padėkoti, pritariu Klaivus Stafford Smithui, dėl to, kad aukų balsas e, e, turi būti aiškiai girdimas ir pritariu pono Belhadžio mintims ir pasiūlymam. Taip pat e, norėčiau, kad užtikrintume, jog ne tik būtų rengiami klausimai mūsų pakomitetyje, lybė komitete, tačiau taip pat ir kad rekomendacijos, kuris pateikiamos FAVA pranešime, nebūtų užmirštos, kad aiškiai įsipareigotume toliau renkti klausimus, skirti pranešėjus, renkti pranešimus, tol, kol mūsų rekomendacijos nebus visiškai įgyvendintus. Pirmininkė, ačiū dabar ponui Landsbergiu žodis. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė, klausydamas svarbios informacijos e, šioje diskusijoje. Aš e, pabandžiau šiek tiek platesnį palyginimą atlikti. Ar iš tiesų e, esama jungtinėse tautose ar ES sisteminio požiūrio vertinant surinktą informaciją per aptartą laikotarpį? ar e, e, buvo sistemiškai vertinami tie slapti e, perdavimai, kankinimo atvejai, asmens duomenų neteisėtas rinkimas. Mirties bausmės vykdymai 200 tūkstančių asmenų, įskaitant 6 tūkstančius vaikų E, atokiame Europos kampelėje Čečenijos Respublika, ypač po antrojo Rusijos armijos įsiveržimo šią teritoriją 99-2000 metais ir ar buvo, vertin, e, buvo vertinamas sutarties e, nuostatų pažeidimas sutarties, kurias pasirašė 27-aisiais Maskadovas ir Jelcinas. Pagal šią sutartį Rusija įsipareigojo niekuomet neįsiveršti į Čečenijos teritoriją. Tačiau tokia praktika yra e, tęsiama ir tai yra e, įprastinė politika postkolonijinėje erdvėje pasitelkiant tariamą kovą su e, terorizmu ir visiškai negerbent žmogaus teisų. Jungtinės tautos turėtų vengti bet kokių įtarimų šališkumu arba dviveidiškumu. E, norėčiau dar kartą apie tai pakalbėti, kalbant apie jungtinių tautų pajėgumus ir e, norėčiau užduoti šį klausimą, bet kam kas norėtų jį atsakyti. Pirmininkė, ačiū pan Lasbergį, dabar Sara Latford ir po to panas Romė Varai. Ačiū pirmininkė, kad dar kartą suteikite man žodį. E, aš norėčiau sureaguoti į e, iš asismų tarnybos atstovo žodžius. E, dėl konvencijos e, dėl, e, susijusius su priverstinių asmenų dingimu. Noriu paklausti, ar jeigu svarstoma galimybė pasirašyti tokią konvenciją iš JAF ir ES pusės, tai kokios yra tam daromos kliūtis. Ar nebūtų galima imtis šioje srityje kokiu nors bendrų veiksmų, e, siekiant paskatinti tos konvencijos pasirašymą. Ir tai atitinka taip pat ir šito Havito mintims dėl to, kad net ir neturint e, pakankamai galių ES e, vis tiek turėtume kalbėti apie būtinybę atskiroms valstybėms narėms pasirašyti šią konvenciją, visoms ES valstybėms narėms. Taip pat noriu paklausti, kokiu sunkumu patiria koordinatorius e, kovos su terorizmu. E, neragindamas valstybių narių prisimti atsakomybę arba pateikti ataskaitas už pastarą dešimtmečio įvykius. Ponas Romeo, Noriu tik patikslinimo iš pono King taip pat. Kovos su kankinimais konvencijoje teigiama, kad valstybių narių slaptosios tarnybos negali suiminėti ir talpinti asmenų į, į kalėjimus. Ar gali jis patvirtinti, kad ES valstybių narių slaptosios tarnybos tokių uh, E, veiksmų nevykdo, tai yra nesuiminėja asmenų ir netalpina jų į kalėjimus. Pirmininkė, ačiū, dabar suteiksiu žodį mūsų uh, referentams. Galbūt pirmiausia, Stafford Smith suteiksiu žodį. Labai ačiū. Atsakydamas e, į užduotus klausimus, noriu penkis aspektus paminėti. Pirmiausia, kyla klausimas, kaip turėtume reaguoti į uh, su šios įvykius mes turime <clears throat> kalbėti apie būtinybę tinkamai elgtis su žmonėmis žmogaus teisų kontekste. Ponas Belhaš e, tik tai e, pagidauja, kad e, būtų jo atsiprašyta ir aš galiu atsiprašyti už poną Bušą, už poną Blerą, tačiau vien toks atsiprašymas jau sumažintų neapykantą mano trijų metų E, vaikas e, ir tas sugeba e, suprasti, kad jeigu žmogus jo atsiprašo, tai reiškia, kad jis nenorėjo pasielgti blogai. Aš parašiau laišką ponu Belhadžiu už, padėkodamas už tą video žinę, nes tai reikalavo iš jo daug pastangų. Sara Latford minėjo apie tinkamus procedūrinius veiksmus, teisinius veiksmus. Noriu tik paminėti tą aplinkybę, kad didžioji dauguma e, Guantanamo e, kalinių, e, daugiau nei 85 procentai buvo paskelbti nekaltais. Iš 171 asmens 89 būtų galėti paliesti, jeigu mano vyriausybė pasakytų, kad jie nekelia niekams grėsmės. Tačiau uh, E, galima būtų teikti, kad e, esame žmonių, kurie kelia grėsmę Gvantanamo kalėjime, tačiau e, dauguma jų buvo patalpinti į šį kalėjimą per klaidą. Ar mes turime pasimokyti iš savo per pastaros 200 metų padarytų klaidų tam, kad tokie asmenys kaip Belhadžas nenukentėtų. Pone Flotri noriu pasakyti, E, dėja prancūziškai negalėsiu to padaryti, kad siekiant užtikrinti e, atskaitomybę, e, turime pripažinti, kad baudžiamoji teisė nėra pati tinkamiausia priemonė. Galiu pateikti Jums pavyzdį. Buvo surinkti įrodymai apie Abu Graibo kalėjime vykdytus kankinimus. E, Aš žinau, kas buvo kankintas 2002 metų sausio mėnesį, tačiau niekas už tai jungtinė karalystė nebuvo patrauktas baudžiamojo atsakomybėn ir, ir e, dėl tam tikrų e, priežasčių tai buvo padaryta, kadangi e, jungtinės karalystės slaptųjų tarnybų aukščiausi pareigūnai, jiems yra arba gali būti pateikti atitinkami įtarimai. Ir, o tokie asmenys dažniausiai nėra e, patraukiami atsaka, atsakomybėn, nes e, su šios asmenys e, gina patyrę teisininkai. Aš pats esu teisininkas. E, O dar kartą noriu atkreipti dėmesį į tai, kad ponas Dalhaš nori tik tai, kad būtų pasakyta tiesa ir kad e, jo būtų atsiprašyta, jis nereikalauja, kad atsakingi asmenys būtų sodinami į e, kalėjimus. E, tačiau net ir to mes šiuo metu negalime pasiekti, kalbėdami apie tam tikrą atskaitomybę ir atsakomybę. Nereikia pervertinti uh, tam tikrų dabar vykstančių e, procesų, nes ponas Belhaš yra geriausias pavyzdys. E, kad, jis, e, kad tokie asmenys yra linkę susitaikyti, atleisti, tačiau jie tą padarytų tik tuo atveju, jeigu jų būtų atsiprašyta. Jeigu jungtinė karalystė mm, pasiteltų kitus metodus e, teroristinių išpolių vykdytojų atžvilgių, tai e, taip pat galbūt sumažintų jų norą mm, vykdyti tam tikrus teroristinius išpolius. Privalome e, pripažinti, kad dabar vykdomi veiksmai yra daug e, blogesni nei valdant Bušui ir e, tų veiksmų imasi e, prezidento Obamos, už kurį balsavau ir balsuosiu pareigūnai. Ponios Clinton patarėjas teisiniais klausimais Harold Kau atsakydamas į klausimą, kaip turėtume užtikrinti teisingumą e, mūsų e, įtariamų teroristais asmenų atžvilgių. Jis teigia, kad tą turi padaryti teismai. E, tačiau pažiūrėkime, kas vyksta, pavyzdžiui, dabar Pakistane, kuomet Tariks Azizas 16 metų jaunuolis man neseniai pasakojo apie tai, kad jo artimieji buvo nužudyti pasitelkus nuotolinio valdymo raketas, o JAF oficialus pareigūnai teigia, kad šios raketos dabar užtikrins teisingumą. Aš manau, kad šie veiksmai yra daug blogesni nei tie, kurie buvo vykdyti valdant prezidentui Bušui. Pirmininkė, tik tai noriu Jums priminti, kad e, Teisės reikalų pakomitetis rengia tyrimą dėl e, tarptautinės teisės nuostatų pažeidimų e, naudojant nuotolinio valdymo raketas. Ir žinau, kad yra rengiama atitinkama deklaracija, kuria būtų atspindėta parlamento pozicija e, dėl šių raketų naudojimo Pakistane, e, siekiant e, užtikrinti tų asmenų, kurie nukentėjo dėl raketų naudojimo Pakistane teisės ir atitinkamą teisingumą jų atžvilgiu. Ponai Stabarokui žodis. Ačiū. Aš norėčiau grįžti prie ponios Flotter klausimo dėl sistemos apibūdinimo. Tai yra labai sudėtingas klausimas, bet galėčiau pasakyti keletą dalykų, kai žiūriu į slaptus sulaikimus, į ataskaitas dėl šio klausimo. Man tai primena voratinklį, nes tai nebuvo atskiri skrydžiai, tai buvo veikianti sistema Ir kai visa tai pasirodė viešumoje, buvo bandoma e, viską individualizuoti, buvo bandoma kalbėti apie kiekvieną atskirą skrydį, tuo tarpu, kai egzistavo bendra sistema. Ir iš tiesų manau, kad e, buvo žinoma apie tokią sistemą. Man nepatinka pati e, savoka kalbėti apie tą baudžiamąją teisę, bet tai buvo tarsi uh, veikianti sistema, tarsi veikianti baudžiamoji nusikalstama organizacija. Kitas jūsų užduotas klausimas susijęs su Libija, kai saugumo, skirtingų valstybių saugumo organizacijos bendradarbiauja, jos siekia atitinkamų tikslų, pavyzdžiui, Pakistane, kalbant apie priversnius dingimus, apie aukas, gauni labai įdomių detalių, įdomių faktų. Iš tiesų viską, visa, tai yra, visa tai yra slapta, tačiau pati sistema, pats alijansas, nepaisant visko, gali veikti dėl Junktinio Amerikos valstijų ir sulaikymo ten. E, Bušo metu buvo pradėtos taikyti tos priemonės, jos tęsiamos ir Obamai valdant. Ir tai tampa įprastu dalyku. E, kolega, pavyzdžiui, kalbėjo apie Afganistaną. E, šiandien girdėjau, kad Malazija ketina patvirtinti naują saugumo įstatymą. Ir mes tarsi kažkaip priprantame prie to. Kalbėdamas su JAV administracijos atstovais, suprantu, kad reikia Obamą palaikyti, jo negalima kritikuoti. Kai kalbu su pilietinės visuomenės atstovais, tai jie sako, kad jie laukia, kol ES pareikš savo žodį. Ir manau, kad ES turi priminti apie tuos neprim, neprimtinus principus. Išklausėme ir išorės veiksmų tarnybos atstovo pasisakymą. Ir jis kalbėjo apie skirtingus ES ir JAV principus kovoje prieš terorizmą. Reikia pripažinti, kad būtinybė ištirti e, nusikaltimus yra būtina, tačiau ji ne visuomet yra vykdoma. Ir galiausiai dar keletas pastebėjimų dėl slaptų sulaikymų. E, seku, kas vyksta Ženevoje, žmogaus teisų taryboje. Manau, kad jungtinių tautų organizacija turėtų bent jau patvirtinti rezoliuciją, O kitas klausimas yra susijęs e, su šalimis, kurios e, niekaip nereaguoja į paklausimus. Todėl manau, kad Europos parlamentas e, turėtų ir šis komitetas turėtų parengti rekomendacijas dėl slaptų sulaikymo. Ir paskutinis mano punktas yra susijęs su nukentėjusiais ir atskaitingumu plačiaja prasme. Kai mes kalbame apie kankinimų uždraudimą, tarsi kalbame apie nekaltas ir kaltas aukas. O kalbant apie kankinimų uždraudimą, nereikėtų skirti, kas yra aukos. Prievolė nekankinti yra taikoma visiems. Mes sukūrėme dvigubus standartus ir kompensacijos taikomos geriesiams, tačiau ne visiems. Ir baigdamas norėčiau e, paminėti Saros Latvart mintį, e, kad žmogaus teisės yra labai svarbios ir atskaitingumas. Atskaitingumas yra labai reikšmingas kovant su, ko, su terorizmu. Manau, kad šališkumas niekuomet nepadeda. Visuomet prisimenu Šiaurės Airijos pavyzdį ir Krūvinojo sekmadienio atveju. Ar nebūtų buvę geriau prieš daugybę metų e, atskleisti tą informaciją, prieš 40 metų paskelbti Gibsono tyrimo duomenis ir galiausiai paskutiniai žodžiai. Buvęs Indijos policijos pareigūnas Kašmyrė viename viešajame klausime pasakė, nesuprantu, kodėl mums reikia rūpintis karių moralės siekiant užtikrinti nebaudžiamumą. Ir baigdamas galiu tik pasakyti, kad mums reikia radikaliai pakeisti savo nuomonę dėl atskaitingumo. E, dabar pon, dėkuoju ponui Sabrok, dabar Ponas Emersonas. Norėčiau atsakyti į klausimą, kuris buvo užduotas man. Pirmiausia, tai yra paviešinti tas šešias valstybės nares, kurios nepateikė atsakymą. Jūs turbūt pastebėjote, kad e, per visą šį posėdį buvau įnikęs į kompiuterį. Ir bijau, kad vis tiek negaliu atskleisti tų šešių šalių pavadinimų bet nereikia čia ypatingų kažkokių sugebėjimų, norint jas išsiaiškinti. 59 šalim buvo išsiųsti laiškai, tos šalis yra paminėtos bendrame tyrime, jokių laiškų nebuvo išsiųsta tom šalims, kurios yra minimos tik tai istorinių faktų dalyje. Taigi minimos 59 šalis toje jungtinėje studijoje. 9 iš 59 gavusių laiškus, 3, kaip sakiau, pateikia atsakymus - Junktinė karalystė, Vokietija ir Čekija. Junktinės karalystės ir Vokietijos atsakymai yra viešai prieinami, Čekijos atsakymai dar nėra vieši. Na dabar tik tiek ir galiu pasakyti, atsakydamas į šį klausimą. Mes čia kalbame apie bendradarbiavimą tarp ES šalių ir nutolusių nuo jų sienų šalių Pakistanas, o IC vardu taip pat pateikė atsakymus Senegalas, taip pat reagavo Afrikos grupės vardu abi šalis vietoj to, kad reaguotų į laiškus, juos adresavo vyriausiam komisarui. Ir tokiu būdu kvestionavo tą procesą. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, aš esu dėkingas už tą komentarą, už tą pastabą, sakančią, kad visiškai nebuvo įvykdytas atskaitingumas, įskaitant ir tose demokratinėse valstybėse, kurios pasisako už prieš nebaudžiamumą. Taip, kai kurie sunkumai yra visiškai suprantami, kai kurios šalis prisidengia nacionalinio saugumo e, motyvais, kartais pernelik išpūstai, e, bandamos pateisinti saugumo tarnybų veiksmus. Aš minėjau apgailėtiną e, Kolumbijos apygardos teismo sprendimą balandžio mėnesį kuriame kaip tik ir bandoma atmesti tokius priežiūros mechanizmus, siekia, kuriuos įtvirtinti siekia, pavyzdžiui, Junktinė karalystė. Keista, kad mes galime tik kalbėti apie Gibsono tyrimą, Lenkijos tyrimą ar dar keletą kitų atvejų. Gaila, bet Gibsono tyrimas tiesiog sužlugo. Viena iš priežasčių mm, yra procedūrinė. Ir tai buvo susijęs su vyriausybės sprendimus susijusius su tyrimų rezultatų viešinimais. Ir tokio veto pasiekmė yra ta, kad e, pilietinės visuomenės ir nukentėjusių atstovai tiesiog e, nusprendė nebebendradarbiauti. Tiesiog susidarė tokia situacija, Būtų galima čia kalbėti apie Libijos režimo veiksmus, vyriausybės veiksmus ir jų veiksmus prieš Libijos piliečius. Taigi, grįžtant prie Gibsono tyrimo, jis tiesiog buvo nutrauktas. Tikiuosi, kad bus pradėtas naujas tyrimas, kai bus baigtas policijos tyrimas. Ir dar vienas dalykas, remiantis turimais duomenimis Junktinėje karalystėje. Junktinė karalystė yra viena iš tų šalių, kuri yra paskelbusi, kad domėsis ir aiškinsis tuos dalykus jų esmę. Taigi policijos grupės, kurios tyria e, saugumo veiksmus kankinimų atvejais yra pasirengusios ieškoti tiesos. Ir padarys viską, kad tai būtų pasiekta spaudos konferencijos, kur vyko, man atrodo, vakar metu. Ministro pirmininko spaudos atstovui buvo užduotas klausimas, ar nebus e, kviečiami apklausti buvę e, leiboristų ministrai jeigu atsirastų tokia būtinybė. Taigi darbas yra daromas. E, tenka apgailestauti, bet Gibsono tyrimas e, yra sustabdytas. Dabar kągi būtų galima e, padaryti su tomis šešiamis valstybėmis narėmis, kad jos pateiktų atsakymus į užklausas jums bus patikta informacija, kas yra tos šešios valstybės narės. Pirmininkiai aš pateiksiu tokią informaciją raštu per 48 ateinančias valandas. E, šio komiteto rezoliucija būtų labai geras signalas raginančias valstybės reaguoti ir atsakyti. Prašymai buvo išsiusti lapkritį, gruodį, sausį, vasarį, kai kurios šalis atsakė labai greitai, e, kitos dėja vis dar laukia ir apskritai neaišku, ar jos pateiks savo atsakymus. Taigi rezoliucija skatinanti valstybės bendradarbiauti ir pateikti atsakymus mums labai padėtų. Aš taip pat mm, Suprantu, kad tai yra atstovų parlamentas, kurie visi bendrai galėtų savo valstybėse narėse paskleisti šią žinę. Ir tai galėtų būti iniciatyva siekiant e, saugoti žmogaus teisės. Dar vienas dalykas. Mano ir Danijos užsienio reikalų ministro ir ES kovos su terorizmu koordinatoriaus pareiškimas. Labai trumpai apie aplinkybės šio pareiškimo. Pareiškimas buvo paskelbtas ES dienai skirtai paminėti terorizmo aukas. Kalbu apie kovo 11-ąją. Tame pareiškime yra kalbama apie geros pažangios praktikos principus, siekiant užtikrinti žmogaus teisų apsaugą kovojant prieš terorizmą. Europos Sąjunga iš tiesų siekia bent jau teoriškai nustatyti bendrą pagrindą Europos šalims taikant šiuos principus. Ir buvo imtas atitinkamų žingsnių vykdant šių, šios principus esama teisės aktų kurie nurodo gairias ir valstybėms nepriklausančioms ES. Ir labai trumpai norėčiau perskaityti ištrauką iš šio pareiškimo. Aš nemanau, kad kas nors prieštarautų, pasakytų, kad tai yra susijęs su žmogaus teisų imperializmu. Europos Sąjunga siekia kovoti su terorizmu dar prieš Al-Qaidos pasirodymą teroristai turėtų būti sulaikomi, tardomi ir jiems turi būti pateikti kaltinimai pagal įprastinės baudžiamosios teisės taisyklės. Teismai nekart yra nagrinėję terorizmo atvejus. Teisėsaugos organizacijos yra labai svarbios gaudamos informaciją apie teroristinius tinklus ir samokslo sužlugdymą. Teismai e, šimtus teroristų pasodino už grotų. teismas suteikia galimybę e, pasisakyti aukoms ir jų šeimų nariams. Jų teisės yra pripažįstamos Junktinių tautų strategijoje. Slaptas e, terorizmų įtariamų asmenų sulaikimas be kaltinimo yra ne tik prieš mūsų bendras vertybės ir neteisėtas e, reiškinys, bet ir siunčia netinkamus, netinkamas žinias teroristams. Todėl viršenybės, įstatymų viršenybės principas ir žmogaus teisų apsauga turi būti esminis kovos prieš terorizmą strategijos aspektas. Ir aš tikiuosi, kad tai atspindi mano išsakytas mintis mano paties pasisakymę šiandien. Esama bendrų vertybių, bet valstybės ne visuomet, nors ir esama teisės aktų, laikosi ir vykdo tuos bendrasius vertybės. Ir dar kartą čia galėčiau prisiminti Junktinių valstijų apygardos teismo sprendimą. Būtina užtikrinti, kad Junktinių tautų mechanizmai būtų taikomi praktikoje. Šis klausimas negali dinkti iš mūsų akiračio. Turime dirbti tol, kol išaiškės tiesa, nes tiesa galiausiai vis tiek paaiškės. Ačiū ponui Emersonui. Žiūriu dabar į laikrodį, E, bet e, norėčiau kreiptis vis tik tai į poną Kingą, kad jis atsakytų į Rumėvos ir e, ponios Latford klausimus labai trumpai, jeigu manoma. Ačiū. Thank you, Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikriausiai turėčiau pradėti nuo pono Hauvito užduoto klausimo. Mes pritarėme, kad svarbu rodyti gerą atskaitomybės pavyzdį. Tokiu būdu padidinsime ES, pasitikėjimą ES, kai sprendžiami šitie klausimai. Kalbant apie ES valstybės narės, jau buvo pakalbėta apie tai, ką daro Europos komisija. Kalbant apie trečiasias šalis, mes vystome kontaktų su trečiosiomis šalimis, palaikome bendradarbiavimą e, kovoje su terorizmu ir reikalaujame atskaitomybės už įvairias e, e, smurto, už įvairias smurto naudojimo formas. Taip pat mes skatiname trečiasias šalis e, tyrinėti žmogaus teisų pažeidimus ir parengti atitinkamas priemonės, kurios paskatintų e, atskaitomybę. Dėl ding... Dėl jungtinių tautų komisijos e, dokumento dėl prievartinio dingimo, kuomet buvo surenkta e, konferencija šiuo klausimu valstybės narės e, pabrėžia, kad yra labai svarbu kalbėti apie tarptautinės e, organizacijas. Ir taip pat nacionaliniai parlamentai turėtų, pasak, turėtų tarti lemiamą žodį dėl tos konvencijos ratifikavimo. Bet Taigi pagrindinė žinia yra ta, kad jung, kad ar valstybės narės patvirtins tą Junktinių tautų konvenciją dėl priverstinio, privertinio dingimo, e, galutinį sprendimą priims nacionaliniai parlamentai. E, toliau dėl klausimo, ar yra e, valstybių narių, kurios susiję su prievartiniais įkalinimais, mes kol kas neturime informacijos. Dėkoju, norėčiau baigti šios klausimus padėkodama visiems mūsų kviesniams kalbėtojams. Iš tiesų buvo naudinga išgirsti jūsų rekomendacijas ir tikiuosi, kad jūsų rekomendacijos atsispindės Europos parlamento pranešimuose ir mes darysime viską, kad įvairios rekomendacijos, ypač susijusios su kai kuriomis valstybėmis narėmis ir e, su NATO taip pat atsispindėtų mūsų darbe. Na, o dabar norėčiau greitai pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Libijoje. Norėčiau pakviesti mūsų kvestinius kalbėtojus. Matau Aną bet nematau kito kalbėtojo. Okay, now we proceed with the next item. Gerai, tęskime darbą. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Mes nuolat gauname aktualią informaciją apie skirtingas arabų pavasario šalis. Šiandien nagrinėsime situaciją Libijoje. Ir šiandien e, mūsų posėdėje lankosi ponas Omar Baket. Jis yra tarptautinio demokratijos ir pagalbos rinkimams E, instituto atstovas. Šis, ši organizacija veikia Stokholme. Nežinau, ar dar ką nors turiu pasakyti, pristatydama jūs. Tai yra Europos Sąjungos įsteigtas ir finansuojamas projektas šitas institutas, taigi dėkoju, kad jūs e, atvykote. Toliau kitas mūsų svečias yra ponas David Gir, jis yra e, Magrebo skyriaus e, išorės veiksmų tarnyboje e, viršininko pavaduotojas. Taigi mes šiandien kalbėsime apie situaciją Libijoje. Taip pat turime parlamento pranešėją šiuo klausimu. Nežinau, kur ji dabar išėjo, bet tikiuosi, kad ponia Gomes grįž. E, mus labai spaudžia laikas, nes paskui mes turėsime bendrą e, posėdis su afetu dėl balsavimo. Taigi, jeigu jūs nieko prieš, ponia Baket, pirmiausia suteiksiu žodį jums, kad jūs pristatytumėte, kokia yra dabartinė situacija Libijoje. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti jūsų komitetui už tai, kad pakvietėte mane. Aš tik sekmadienį grįžau iš Libijos ir nebuvau lankęsis Libijoje nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio. Taigi visų pirma trumpai pristatysiu situaciją Libijoje, paliesiu tos klaus, kritinius klausimus ir taip pat e, ateities klausimus. Tai yra rinkimai, artėjantis rinkimai ir susitaikymo procesas. Žinau, kad Libija vis dar tebelieka pirmose laikraščių pu, pu, puslapiuose, nes šalies pietuose ir vakaruose dar vyksta konfliktai. Ir kalbant apie rinkimus, apie tai, kaip tie rinkimai bus susiję su e, Libijos ateitimi. E, taip pat susitaikymas yra labai svarbi tema, kurią aš noriu nuolat paliesti, nes e, dauguma žmonių pritarė, kad būtent tas susitaikymas turėtų koncentruotis į tas e, Libijos vietovės, kuriuose dar vyksta konfliktas. Taip pat yra e, žmonių, kurie dar palaiko Kadafi e, režimą ir yra žmonių, kurie palaiko revoliucinės jėgas, taigi yra labai svarbu kalbėti apie sustaikymą, tačiau man atrodo, kad svarbiausias dalykas yra tai, kad Lib Libijos gyventojai turėtų susitaikyti su savo istorija ir tai yra labai e, jautrus klausimas. Visų pirma, buvo sudarytas e, tautų e, atstovų Libijos Libijoje gyvenančių tautų e, atstovų tokia taryba ir taip pat svarbu kalbėti apie tai, kad Libijos laikinoji administracija kol kas neparengė laikinų, laikinų e, teisės aktų. Ir todėl, kalbant apie teisingumą, reikia kalbėti taip pat ne, apie, ne tik apie Kadafio pusę, bet taip pat ir apie tam tikrus aspektus susijusius su, su E, maištininkais, tai yra, kad abi pusės turėtų būti traktuojamos vienodai. Taip pat reikia nagrinėti situaciją Natusa kalnuose ir, ir tokią situaciją, kur e, ab, abi pusės iki šiol konfliktuoja. Ir E, taip pat e, abi pusės yra ginkluotos, taigi įvairių tautų atstovai e, daro viską, kad būtų rasta ta tiesa tarp šalių, tačiau kol kas nėra jokio sprendimo. Taip pat kitas toksai nacionalinis požiūris yra toks, kad mes pritarėme, kad vyriausybė įsteigė nacionalinę susitaikymo tarybą, ir šiuo metu yra kristalizuojamos įvairios detalės, kaip tapti tos tarybos nariais. E, nacionalinė pereinamoji taryba ir vyriausybė e, turėtų dalyvauti, mano, kad turėtų dalyvauti toje susitaikymo taryboje. Mes manome, kad to susitaikymo tarybo, toje susitaikymo taryboje turėtų veikti taip pat nevyriausybinių e, organizacijų, įvairių tautų ir religinių bendruomenių e, lyderiai. Toliau kitas svarbus aspektas susijęs su susitaikymu yra tai, kad nežinau, ar jūs visi žinote, kad Libijoje yra e, veikia 800 sukarintų grupuočių ir yra tūkstančiai ginkluotų jaunų vyrų, kurie neatstovauja nei kažkokiam regionui, nei kažkokiai atskirai tautai. Jūs tikriausiai galvojate apie Misratą, apie Tripolį ir galvojate, kad ten veikiantis ginkluoti žmonės e, atstovauja tiem regionams. Libija yra urbanizuota šalis, apie 90 procentų Libijos gyventojų gyvena miestuose, o e, tos sukarintos grupuotės jas sudaro vyrai, žmonės, kurie tarpusavyje kovojo karo metu. Ir tai yra separatistų, islamistų e, atstovai. Mes maname, kad vienas esminių sunkumų e, siekiant nuginkluoti tas grupuotės yra toks, kad niekas, e, e, ne viena iš tų grupuočių nenusiginkluos, kol nebus priimtas esminis sprendimas, kokiu keliu Libija eis ateityje. E, Ir žmonės sako, matydami tai, kas įvyko Tunise, mes nenorime, kad būtų užgniaužta mūsų revoliucija ir kol nebus galtinio sprendimo, mes ne, nenusiginkluosime, ne, neatsisakysime ginklų. Toliau kitas e, svarbus aspektas yra tai, kad Libijos jauni žmonės, jaunimas ir, ir pilietinė visuomenė yra labai gerai organizuoti ir yra čia net ir moterų organizacijos, kurios yra kurios sėkmingai veikia Libijos pilietinėje visuomenėje ir jos e, netgi galėtų būti pavyzdys, kaip galima kurti vairias platformas pilietinė, pilietinėje visuomenėje. Beveik kiekviename Libijos mieste e, veikia keletas pilietinių organizacijų, nevyriausybinio organizacijų ir tai yra e, labai svarbus aspektas ir, ir tai yra labai, šitos organizacijos vaidins svarbu vaidmenį, kuriant Libijos ateitį. Visi šitie aspektai, kai juos e, susijai ir jeigu visi, viso, visi šitie elementai, visos šitos grupuotės turėtų bendrą darbo tvarkę, tai galbūt tai padėtų e, paskatinti susitaikymo procesą. Ir tai, tai tą procesą taip pat įtakos ir tai, kaip bus organizuojami rinkimai. Rinkimai Libijoje vyks birželio mėnesį. Būtų ciniška sakyti, kad po tų rinkimų e, mes nenorėtume turėti tokių rezultatų, kurių nenorėtų girdėti niekas, nei, nei, nei Libijoje, nei čia šiam, šioje salėje. E, dabar yra rengiamas rinkimams, yra rengiami balsavimo sąrašai. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad moteriams e, iki šiol neleidžiama dalyvauti e, rinkimuose ir kitas probleminis aspektas yra pati registracija, kuri vyksta ranka. ir Libijoje yra tik viena e, organizacija, viena šalis, konflikto šalis, kur yra gerai organiza, organizuota, viena partija ir aš nenoriu jos minėti. E, ir kadangi e, yra tokia situacija, tai yra labai sunku naujoms partijoms e, patekti į sistemą, nes jos turėtų geriau organizuoti savo darbą. E, Mes rėmėme Miseratą, Bengazį ir kitus miestus, kuomet vyko vietos rinkimai. Ir e, Misratoje rinkimai vyko puikiai, su, prilam, tai nuomoniai pritarė taip pat ir e, nacionalinė pereinamoji taryba. Ir e, visose Libijos miestuose įvyko rinkimai, tai reiškia, kad tos miestus valdys žmonės išrinkti demokratiniu būdu, taigi tai yra teigiamas žingsnis ir mes remiame tuos išrinktus žmonės, nes mes, mes vykdome įvairius mokymus, mokymuose dalyvauja e, policijos pajėgos, nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės visuomenės atstovai. E, Aš vėliau atsakysiu į visus jūsų klausimus, tiesiog norėjau dabar pateikti tokį, tokią bendrą apžvalgą situacijos Libijoje. E, baigdamas norėčiau pasakyti, kad Libija siekia naujos ateities ir mes turime visi paremti Libiją. E, po 42 diktatūros metų mes turėtume palaikyti šią e, šalį. Ir galbūt net e, sukilėlių vadus turėtume pasikviesti kalbėtis su jais, pateikti jiems pavyzdį, kur susitaikymas įvyko puikiai, tokių šalių kaip Ruanda ir panašiai. Dėkoju už jūsų komentarus. Dabar suteiksiu žodį Anai Gomes, mūsų e, pranešėjai. Ana, žinau, kad tu visuomet labai įsigilini į į temą, tačiau norėčiau tavęs paprašyti nekalbėti ilgiau kaip penkias minutės. Girdėjome apie balandžio 7-osios e, įvykius. Tai yra universitete yra minima balandžio 7 kaip masinių žudynių metai, kuomet universiteto kieme buvo viešai pakarti asmenys e, vaikai. Ir mes viešai niekuomet apie šios įvykius nesame girdėję, dabar Libija gali e, viešai apie tai kalbėti. Taip pat reikia kalbėti apie kankinimų sulaikymų centruose, kur kankinami Kadafio šalininkai, dauguma iš jų yra jauni žmonės, samdiniai iš Čado, iš kitų šalių ir e, e, jie laikomi tose centruose netaikant jų atžvilgių jokių teisingumo užtikrinimo priemonių. Taip pat e, ir dėl to, kad nėra atitinkamų pajėgumų tą teisingumą užtikrinti, Libijoje nebus susitaikymo, kol nebus užtikrintos tam tikros pereinamosios teisingumo užtikrinimo priemonės. Viena iš svarbių rekomendacijų, kurią turėtume pateikti Libijos atstovams ir aš tą visuomet darau susitikdamas su e, Libijos pareigūnais. Tačiau jūs taip pat priešvės veiksmų tarnybą turėtumėte rekomenduoti e, Libijos valdžiai bendradarbiauti su tarptautiniu baudžiamoju teismu siekiant e, taip pat ir Saif al-Islamą, Kadafio sūnų deramai nuteisti. Ponas e, Bak Baket minėjo tas e, sukarintas grupuotės, kurios dabar veikia jaunimo ginkluotas grupuotės. Tai yra vienintelė saugumo užtikrinimo priemonė Libijoje, nes neveikia nei kariuomenės, nei policijos struktūros šiuo metu Libijoje. Kadafio e, režimas e, įsitvirtino visiškai sunaikindamas e, policijos ir kariuomenės institucijas. Ir šios sukarintos grupuotės yra būsimo saugumo aparato užuomasgos, tačiau Jos veikia labai pavojingų metų, todėl tarptautinė bendruomenė Europos Sąjunga e, privalo e, teikti visokiojo paparamą, <clears throat> užtikrinant saugumo e, sektoriaus reformą, siekiant išvengti tam tikro manipuliavimo iš fundamentalistų pusės bei iš nusikaltelių pusės šiomis egzistuojančiomis sukarintomis grupuotėmis, turiuomenyje narkotikų priekeivius, nes Nafuza e, kalnų regione Zuara vietovėje, mano turimais duomenimis, vyko kova tarp kontrabandininkų, kuri e, pareikalavo nemažai žmonių gyvybių ir joje dalyvavo šios ginkluotos grupuotės. Kitas labai svarbus klausimas yra migrantų padėtis. Migrantai buvo pagrindinė e, darbo jėga Libijoje ir dauguma jų atvyksta iš skurdžių valstybių į pietus nuo Saharos. E, šie migrantai neturi jokio teisinio statuso ir gyvena labai baisiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, palestiniečiai, kuriems suteikė prieglobstį Kadafio režimas anksčiau dabar gyvena labai baisiomis sąlygomis, buvau susitikęs su jų, buvau susitikusi su jų e, šeimų e, atstovais, iš, iš jų neseniai buvo e, atimtas būstas, kurį dabar susigražino tie asmenys, iš kurių ta nusavybė buvo anksčiau atimta Kadafio režimo struktūrų Taip pat e, yra tokių palestiniečių, kurie anksčiau gyveno Vokietijoje, po to atvyko į Libiją ir tenai sulaukė vaikų ir tie vaikai dabar neturi jokių teisinių dokumentų, nors yra palestiniečiai. E, aš e, pranešiau apie E, juos jungtinių tautų žmogaus e, teisų komisijos atstovams, tačiau e, šie atstovai taip pat neturi jokio teisinio statuso Libijoje ir negali išduoti tokiems asmenims jokių teisinių arba uh, asmens dokumentų. Birželio rinkimai puikiai suprantu tas grėsmės, apie kurias kalbėjo Omaras Baketas. Ir uh, tai, kad uh, šie rinkimai tikrai nebus labai skaidrus, negalėsime vertinti pagal tuos reikalavimus, kuriuos taikome tiek mes, tiek galbūt jie yra svarbus ir Libijos žmonėms, tačiau visi Libijai man tvirtina, kad šie rinkimai bus labai svarbus, nes po jų bus suformuota vyriausybė, kuri jausis e, turinti įgaliojimus priimti sprendimus. Dabar, nesant e, jokių valdymo pajėgumų šalyje, dabartinė vyriausybė nesijaučia turinti pakankamai galių, nes ją sudaro atskirų e, regionų atstovai, taigi nesijaučia turinti galių priimti sprendimus sprendimus ir e, Omaras Baketas minėjo labai daug grėsmių ir rizikų, tačiau šios rinkimus aš vertinu kaip labai e, svarbius ir nesu tikra, kad po šių rinkimų padėtis labai smarkiai pagerės. Tačiau, kaip minėjo Junktinių tautų specialusis atstovas Jan Martin, E, kalbėdamas Bengazio universitete. Aš e, komiteto nariams vakar siuntinėjau jo kalbą Bengazio universitete. Teigia, kad e, birželio rinkimai bus proceso pradžia. Per šios rinkimus bus išrinkti konstitucinės asamblėjos nariai, kurie turės parengti šalies konstituciją mes laikomės skirtingos nuomonės dėl birželio rinkimų. Tačiau tie lygiai, su kuriais kalbėjausi, paprasti žmonės nekantri laukia tų rinkimų, nes jie puikiai žino, kad e, po šių rinkimų bus galima suformuoti bent jau kažkokią valdžią, kuri turėtų įgaliojimus priimti sprendimus. Taip pat aš e, labai pritariu savivaldos rinkimų vertinimo svarbai. Neseniai buvau susitikusi su Mizratos miesto tarybos atstovais ir būtent dėl e, vykusių savivaldos rinkimų jie e, jaučiasi turintis teisę priimti sprendimus, e, tačiau reikia pripažinti, kad nebuvo išrinkta nei viena moteris į miesto tarybą ir e, birželio rinkimuose bent jau e, atitinkamuose teisės aktuose yra numatyta tam tikra dalis e, moterims e, būti išrinktoms į konstitucinę asamblėją. Taip pat turime dėti daugiau pastangų kad mūsų atstovai veikiantis Libijoje palaikytų platesnio masto ryšius su e, pilietinės visuomenės atstovais, organizacijomis, e, nes Bengazija, Tripolija, kitose didesniuose miestuose yra kūriamos vietos savivaldos struktūros, kurios, e, kur veikla grindžiama demokratiniais principais ir turime su jomis bendrauti. Baigdama norėčiau tik e, paskatinti ir parekomenduoti e, visus, visus paskatinti perskaityti Jan Martino pareiškimą, nes prieš dvi dienas jungtinių tautų struktūros buvo užpultas, buvo vykdytas atitinkamas išpolis, laimė niekas nenukentėjo, tačiau tai yra labai grenklas patvirtinantis, kad Libijoje veikia grupuotės siekiančios destabilizuoti padėtį ir pasinaudoti e, vyriausybės bejėgiškumu, kai kurios grupuotės vadovaujasi nusikalstamus sumetimais, kitos politiniais. Aš tik noriu paskatinti kolegas reguliariai apsilankyti Libijoje, nes e, pas, pastarį kartą ten lankiausi prieš dvi savaitės ir aš pastebiu pažangą visiškai nepritariu tam neigiamam e, įvaizdžiui, kuris formuojamas dabar e, žiniasklaidoje, neigiamam Libijos įvaizdžiui, nes jei visi tarptautinės bendruomenės nariai tinkamai vykdytų savo e, pažadus ir prisimtus įsipareigojimus ir vadovautųsi jungtinių tautų atstovo Jan Martino rekomendacijomis, Taip pat ir mūsų valstybės narės dalyvavusios NATO e, operacijoje pasitelkusios išorės veiksmų tarnybą turi imtis reikiamų veiksmų, nes e, neturėtume dabar grįžti prie nacionalinių e, darbų tvarkių įgyvendinimo, darbų tvarkių, kurios buvo parengtos dar prasidedant revoliucijai Libijoje, kai ponas Sarkozy buvo susitikęs su Kadafiu ir bandė susitarti dėl brandolinių jėgainių pardavimo Libijoje. Ačiū Anai Gomes už jos e, rekomendacijas. Dabar suteiksiu žodį iš jos veiksmų tarnybos atstovė pana Gie. E, po to galėsime užduoti klaus, klausimus ir juos atsakyti. Pana Gyr, suteikim žodžius. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir Omar Bucket. Aš manau, kad Anos ir Omaro nupieštas vaizdas yra labai aiškus, todėl detaliai nekalbėsiu. Jis atitinka mūsų gaunamą informaciją, taip pat gaunamą informaciją iš kolegų Libijoje. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad džiaugiuosi e, Libijos perinimosios administracijos įsipareigojimais ir ministro pirmininko Alkym ir pirmininko Džalil įsipareigojimų gerbti žmogaus teisės. Mes taip pat sveikiname tai, kad pilietinė visuomenė atlieka labai svarbu vaidmenį tiek vietos lygių, tiek ir e, tarptautiniu lygiu. Mes taip pat sveikiname ir kitų aktyvių dalyvių, ypač parlamento vaidmenį parlamento atstovai nekarta vyko į Libiją ir tai padėjo atkreipti dėmesį į konkrečius prioritetus. Žinoma, žmogaus teisės turi būti mūsų santykių su Libija pagrindas ir esmė. Politiniai įsipareigojimai turėtų virsti praktinėmis priemonėmis Libijoje. Mes aišku suvokiame, kad valdžios institucijos susiduria su daugybė iššūkių, apie juos buvo kalbėta Reikia skirti dėmesio sukarintoms grupuotėms, saugumo padėčiai šalyje, pasirengimui rinkimams. Ana minėjo praeities naštą, kai praeitie būdavo pažeidinėjami pilietinės visuomenės e, teisės. Europos Sąjunga siekia padėti Libijai dviem būdais - tiek politiškai, tiek ir teikdama finansinę ir techninę pagalbą. Kalbant apie politinę paramą, mūsų siekis yra užmėgsti ir plėtoti nuolatinį dialogą su valdžios institucijomis, rengiant vizitus, specialaus pranešėjo vizitus, taip pat Europos išorės veiksmų tarnybos vadovo pavaduotojo vizitus, o kai dėl žmogaus teisų klausimų svarbu kelti sulaikytojų situacijos klausimą, taip pat moterų teisų klausimą ir pagarbos tarptautiniam baudžiamajam teismui klausimą. Mums reikia bendradarbiauti, kaip Anna ir sakė, su tarptautiniu baudžiamuoju teismu ir, žinoma, kalbėti šiuo klausimu su Libijos institucijomis. Mes taip pat siekiame užtikrinti valstybių narių veiksmus Libijoje yra pažangos dėl sulaikytojų. Valdžios institucijos paskelbė, kad pagreitins sulaikytojų perdavimą iš e, valstybės kontroliuojamoms institucijoms, bet žinoma, dar daug ką reikia nuveikti. Mums reikia tęsti dialogą su institucijomis, su misijų vadovais dirbančiais Libijoje, su pilietinės visuomenės atstovais. Taip pat reikia bendradarbiauti ir su tarptautinė bendruomenė, ypač jungtinėmis tautomis. Kai dėl finansinės ir techninės pagalbos ir bendradarbiavimo šioje srityje 80,5 milijonai eurų buvo skirta per ECO programą ir jie yra skirti pažeidžiamų grupių apsaugai užtikrinti. Dabar bandoma spręsti du humanitarinius klausimus. Pažeidžiamų grupių apsauga yra vienas Kitas yra nesprogusių ginklų e, neutralizavimas. Mes bandome teikti tolesnę pagalbą šiems klausimams spręsti ir tai yra svarbus prioritetiniai klausimai. Kalbant apie trumpalaikius poreikius, mes esame numatę 13 milijonų eurų paketą ir trumpalaikiu metu jais bus bandoma spręsti kai kuriuos klausimus, tokius kaip pilietinės visuomenės, uh, problemos, tam yra numatyta 10 milijonų eurų būtent pilietinės visuomenės paramai. Omar Baket pats minėjo keletą tokių projektų, taip pat ketiname skirti dėmesio moterims, remiame darbą skirtą nukentėjusiųjų paramai užtikrinti ir susitaikinimo pastangoms. Omar grupė e, ir kitos grupės dirba šią linkmę. Kalbant apie rinkimus, mes skiriame pagalbą ir pasirengimui rinkimams. Šiuo metu kaip tik idėja vykdo vieną projektą. Mes reaguojame ir į valdžios institucijų e, prašymus. Mes jau šį savaitgalį vyksime į Libiją e, ir ten svarstysime galimybę siūsti ES stebėtojus Dėl migracijos esame numatę 10 milijonų eurų, kurie būtų skirti rizikingoms bendruomenėms. Mes taip pat esame numatę misijas, kurių metu būtų bandoma išsiaiškinti poreikius, e, žiniasklaidos poreikius, sienų valdymo poreikius e, bei kitus. Ar viso to pakanka? Mes veikiame iniciatyviai, ieškome galiojančių esamų galimybių palaikyti dialogą su kitais veikėjais. E, valdžios institucijos e, yra sustelkusios ties trumpalaikiais tikslais, ties rinkimais. Pilietinė visuomenė yra kitas labai svarbus e, mūsų darbo objektas. Labai svarbu dirbti ne tik su valdžios institucijomis iki rinkimų, svarbu galvoti, kaip dirbsime po rinkimų, kad būtų galima atliepti vidutinios trukmės ir ilgalaikius poreikius, ir kurie iškils po, kaip tikimės, sėkmingų rinkimų. Taigi mes darysime viską, kad mūsų dialogas su institucijomis būtų intensyvus ir mes remsime Libijos valdžios institucijas ir visuomenę, ir džiaugiamės esančiamis galimybėmis bendradarbiauti su parlamentu visais šiais klausimais. Ačiū. Pirmininkė. Dėkuoju. Dabar turime labai geros naujos informacijos apie Libiją. Ar kolegos turite klausimą? Jeigu ne, aš pati turiu du klausimus. Mano turima informacija. E, daug nukentėjo žmonių e, po NATO bombardavimo. Ir kaip žinau, NATO tinkamai nėra ištyrusi šio išpolių. Taigi nukentėjusių šeimos ir artimieji vis dar laukia informacijos, kasgi realiai atsitiko. Ar būtų galima pakomentuoti šį klausimą? Kitas klausimas yra skirtas Anai. Vienas iš buvusių Sakarvo premijos laureatų Ahmed Senusi, kaip žinau, buvo paskirtas Sirenaika perinamosios tarybos lyderių. Šios tarybos e, veikimo vieta yra Bengazis. Ir kaip jūs galėtumėte įvertinti tų regioninių genčių vaidmenį šalyje? Tai tiek būtų mano klausimų. Dėl pirmojo klausimo. Mano turimomis žiniomis yra 53 nukentėjusiai, bent jau Amnesty International nustatė 53 nukentėjusius po NATO išpolių. Žinoma, klausimas, atskaitomybės klausimas ir kompensacijos aukoms klausimas turi būti atsakytas. Ta turi padaryti NATO. Didžioji dalis aukų ir apskritai tūkstančiai nukentėjusių šio karo metu buvo pirmiausia Kadafio pajėgų aukos, bet taip pat ir nukentėjo dėl karinių pajėgumų stygiaus. Dabargi yra naujų aukų, nukentėjusių sulaikymo centruose, bet nukentėję nuo NATO išpolių, kiek aš žinau, yra 53 asmenys. Amnesty International yra pateikusi tokią informaciją kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis. Žinoma, šį klausimą turi atsakyti NATO. Didelė dalis nukentėjusių nuo NATO išpolių nėra vienintelis dalykas. Dabar galime kalbėti apie Siriją, NATO įsikišo į Libiją pagal jungtinių tautų mandatą. O dabar e, mes kalbame apie Rusiją ir Kiniją ir jų veto teisę siekiant apsaugoti Sirijos žmonės nuo režimo veiksmų. NATO gavo šį mandatą iš Junktinių tautų saugumo e, tarybos rezoliucijos. Ir niekuomet neatsiskaitė saugumo tarybai dėl vykdytų operacijų. O tai dabar skatina Rusija ir Kinija imtis atitinkamų veiksmų, kalbant apie Siriją ir apie tą siubingą situaciją, su kuria susidūrė Sirijos žmonės. Praėjusią savaitę mes lankėmės prie Sirijos sienos, apklausėme pabėgėlius, taigi situacija tikrai yra baisi. Europos parlamentas lankėsi vasario mėnesį kartu su Antoniju Panseri, Donžan ir kitais. Mes buvome susitikę su Elsa Nusi, pietavome su juo, taip pat ir su kitais iškeliais Bengazio asmenimis. Ir mums buvo pasakyta ir mes tą patį pasakėme išorės veiksmų tarnybai, užsienio reikalų komitetui ir Tripolio atstovui. Jie buvo labai sunerime dėl to, kad ES biuras uždarytas buvo Bengazija. Ir jie buvo tuo labai nepatenkinti. Jiems pasirodė, kad visas dėmesys e, bus nukreiptas tik į Tripolį ir bus pamiršta, kas vyko Bengazijoje, kuri prasidėjo visa revoliucija. Rezo Taigi mes supratome, kad jie siekia įtvirtinti Bengazio svarbą Libijoje. Ir tai, e, kaip ir paaiškina Sirenaikos e, deklara, deklaracija dėl Sirenaikos autonomijos. Visi buvo sunerime dėl tos vadinamos nepriklausomybės e, deklaracijos. Tačiau čia yra kalbama apie Bengazio autonomiją. Ir dėl to, aišku, bus sprendžiama, kai bus pradėta renkti naujoji konstitucija po viršelio mėnesio rinkimų. Ir kiek aš žinau, kokia yra Libija, federalinė Libijos e, sistema galėtų būti naudinga ir prasminga. Dėkuoju. Uh, well I... Uh, Ponas Baket, manau, kad Ana puikiai atsakė į visus klausimus. Aš praėjusi šeštadienį buvau su Ara, kur buvo e, taikios demonstracijos dėl paliaubų. Ir yra labai svarbu e, pabrėžti, kad e, vietos rinkimai galėtų užtikrinti, kad kiek įmanoma greičiau įvyktų tų abiejų konflikto pusių susitaikymas. Taigi, e, jeigu norime padėti Libijai, reikia paremti vietos rinkimus, nes vietos rinkimai yra tikrai esminis posūkio taškas Libijos istorijoje. Ir manau, kad mes galėsime, galėtume rekomenduoti savo e, kolegoms iš komisijos ir kitų institucijų paremti rinkimus. Dėkoju, sako pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti panu Žaštafer iš Libijos ambasados e, čia Briuselėje. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį ir klausėte mūsų diskusijų. Baigėme diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Ir dabar e, mūsų pakomitečio posėdis keičiasi, tai dabar skelbiu bendrą posėdį su užsienio reikalų komitetu. Um, usually it is the case that our opinions mūsų, paprastai mūsų nuomonės E, dėl mūsų nuomonių yra balsuojama AFET komitete, tačiau šį kartą viskas įvyko atvirkščiai. E, buvo AFET komitetas paprašė, ar būtų galima balsuoti mūsų pakomitečio posėdėje dėl ES prisijungimo prie draugystės ir bendradarbiavimo Pietričių Azijoje sutarties. Aš galiu pripažinti, kad aš nelabai esu susipažinusi su šią temą, tačiau pasitikiu AFET komitetu, nes būtent jis rengia šiuos rinkimus, atrodė, man atrodė, kad ponas Brokas pirmininkaus šiai mūsų e, kom... posėdžio daliai, bet matau, kad jo dabar nėra, tai aš su pagalba vicepirmininkų pabandysiu pirmininkauti toliau. Pagrindinė priežastis, dėl ko mes turime balsuoti, tai yra, kad taryba prašo e, ypatingos skubos tvarka balandžio plenarinėje sesijoje e, svarstyti klausimą, kad e, būtų e, prisijungta prie šios sutarties. Aš norėčiau paprašyti tų, kurie diskutuoja, diskutuoti už salės durų. Ir Kalbant apie šį prisijungimą prie draugystės sutarties, AFET išplėstinis biuras paskyrė e, pona Broką kaip pranešėją ir paprašė, kad kiek įmanoma greičiau būtų priimtas sprendimas. Ir e, tas sprendimas buvo paskeltas plenarinėje posėdžio metu kovo 28-29 dienomis. Tai reiškia, kad ne, neįvyko. E, jokių e, AFET komiteto posėdžių nuo to laiko, kad būtų galima kiek įmanoma greičiau pasirenkti balsavimui balandžio plenarinėje sesijoje, todėl mes šį klausimą e, svarstome dabar šiame posėdėje. Ir mes norėtume palaikyti politiškai šį, šią procedūrą. Norėčiau paklausti, ar kas nors turi pastabų, aš kreipiuosi tuos parlamentarus, kurie dirba ties šio pranešimu, ar galime tiesiog balsuoti. Dėkoju. Tai tuomet balsuosime vieną vienintelį kartą elektroniniu būdu. Tikiuosi, kad visos politin, politinės frakcijos padarė viską, kad balsuojantis nariai e, būtų susirinkę į šį posėdį. Šiek tiek palauksiu. Nežinau, kurį mygtuką reikia spausti. Nes iki šiol nesu balsavusi čia šia, šioje salėje. Dabar matau, kad visos balsavimo kortelės yra jau įdėtos į aparatus. Prašau balsuoti. Please cast your vote. Have you cast your vote? Yes. <laughs> Then we close. Ar jau balsavote, tai tuomet baigiame balsavimą, dabar matysime rezultatus. Bals, e, dėkoju už tai, kad balsavote, o dabar vėl grįžtame prie mūsų e, žmogaus teisų pakomitečio posėdžio ir suteiksiu žodį poniai Andrikiniai, kuri paprašė žodžių dėl kitų klausimų. Aš norėjau kalbėti dėl mūsų darbo atvarkės trečiojo punkto. Aš norėjau kalbėti dėl mūsų darbo atvarkės trečiojo punkto pirmininkės pranešimai. Ir norėjau atkreipti jūsų ir kolegų dėmesį į e, dar vieną grubų žmogaus teisų pažeidimą, kuris galėtų papildyti jūsų pranešimus šios dienos. Tai yra Jelena Milašina. Novaja gazeta žurnalistė ir žmogaus teisų gynėja, kuri prieš pat Velykas balandžio penktą dieną buvo užpulta ir žiauriai sumušta Balašyhoje Maskvos priemestėje netoli savo namų. Kolegoms, kurie nežino uh, Jelenos Milašinos vardo, noriu pasakyti, kad ji yra dar kartą Novoje gazeto žurnalistė ir po to, kai buvo nužudyta uh, Ana Politkovskaja, ji perėmė jos darbą ir rašė apie žmogaus teisų pažeidimus Šiaurės Kaukaze, taip pat ir Čečenijoje po to, kai 2009-aisiais buvo nužudyta Natalija Estemirova, ji vykdė tyrimą, ji darė tyrimą jos nužudimo aplinkybių. Pastaraisiais metais Jelena Milašina nekarta buvo gazdinama, kad su jie bus susidorota. Ir mes šiandien, net, aš net negaliu pasakyti, neturim įrodymų, kad tai tiesiogiai susiję su jos darbu. Tačiau, žinant visą kontekstą, tokių abejonių e, ir tokių įtarimų yra ir todėl aš noriu jūsų paprašyti, gal mes galėtumėm ją pakviesti e, atvykti į Europos parlamentą, į mūsų pakomitetį ir, e, ir suteikti jai tribūną. Arba galbūt galim, galėtume parašyti bent laišką Rusijos ambasadoriui, kad būtų atliktas išsamus tyrimas. Išsamus tyrimas šio įvykio ir nusikaltėliai būtų nustatyti ir nubausti. Ačiū. Um, thank you, Madam Andrikini, for raising the issue. Dėkuoju. Just in the German. Dėkuoju, ponė Andrikini, už iškeltą klausimą. Aš manau, kad minimaliai, ką mes galėtume padaryti, parengti laišką. Bet dėl jūsų kitų rekomendacijų galbūt pakviesti šią ponę į mūsų pakomitetį arba į klausimą dėl Rusijos arba žmogaus teisų ar žurnalistų teisų e, tikrai yra sveikintinas. Ačiū Jums. E, kągi prieartėjame prie mūsų darbo atvarkės pabaigos. Kitas posėdis yra numatytas Briuselėje balandžio 25-26 dienomis. Dėkoju, posėdis baigtas.